Uh, Kolegos, dirbkime toliau, nes daug klausimų dar liko aptarti. Matote filmavimo kamerą salėje, bet mes suteikėme leidimą operatoriams dirbti, svarstant šį ir kitus klausimus. Dvidešimtasis klausimas – Manuel Navaret, Europos kovos su terorizmu centro Europole e, vadovas, pateiks ataskaitą. Ponas Navarete, kol sėdasi, tai aš pasakysiu, kad Europolas TISAT nuo 2007 metų rengia tokias metinės ataskaitas apžvelgiama teroristinė veikla Europos Sąjungoje ir Europolas galutinį tekstą šių metų praneš... ataskaitos greit paskelbs. Šiandieną lankosi ponas Navaretė, jis vadovauja kontraterorizmo e, centrui Europolė, jis ne pirmą kartą pas mus lankosi, pristatys e, išvadas ir mes paskui padiskutuosime trumpai. Mr. Navarrete, <clears throat> yeah, go ahead. <laughs> Thank you. Thank you, Chair. And good. Dėkoju. Pirmininkė, sveiki visi. Dėkoju, kad pateikėte, pakvietėte Europolą pristatyti dar kartą mūsų ataskaitą savo komitete jau e, tuoj pat paskelbsime ataskaitą, tik tai tikslinę paskutinės detalės. Žinote, kad procesas buvo ilgas, valstybės narės teikė savo informaciją, taip pat trečios šalys, Europolo ekspertai dirba labai daug, rengdami šią ataskaitą. Norime kaip galima daugiau tikslumo ir norime sugebėti tiksliai atspindėti 17 metų teroristinės e, grėsmes. Europos Sąjungoje taip pat e, E, mes pristatysime nuomonę žmonių, daugelio, kurie kovoja su teroristinė veikla ir pasakysiu, mes, ko mes galime tikėti šiais metais, jau nukentėjome nuo tam tikrų įvykių ir e, aš kaip Europolo e, kovos terorizmų centro vadovas pateiksiu jums keletą rekomendacijų. Jūs matote skaidrę pirmąją, pernai mes pagerbėme žmonės, žmonių atminimą nukentėjusių nuo terorizmo ir šiais metais Europos Sąjungoje 68 žmonės teroristai nužudė. Ir taip pat mes norime pagerbti e, policiją, žvalgybos tarnybos stovus Europos parlamentą dėl to, kad jie visi kovoja su terorizmu. Mes dirbame kaip galime greičiau, tai yra e, rimtas, rimta kova, bet parlamentas, politikai taip pat uh, dirba ir jie ragina stiprinti ES saugumą. Aš norėčiau išreikšti pagarbą jums visiems. Pateiksiu jums keletą skaičių apie terorizmą, valstybių narių pastangas kovojant su terorizmu. Aš esu tikras, kad jūs žinote, jog uh, už kiekvieno skaičiaus uh, slepiasi veidas ar šeima. Ir šeimas reikia paremti, nes uh, jos nukentėjo dėl to, kad jų, uh, pavyzdžiui, giminės yra žuvę. Jūs, politikai, taip pat dirbate kasdien, kad Europolas galėtų dirbti vis e, geriau, veiksmingiau. Taigi, pirmoji skaidrė. Matote, kad išpolių 17 metais padaugėjo. Daugiausiai kalbėsiu apie bendrą e, situaciją terorizmo požiūrių 17 metais. Jūs žinote, kad mūsų e, pranešimas e, ataskaita tai yra rengiama apie 17 metus ir kokia buvo bendroji padėtis. Taip pat kalbėsiu apie e, džihadistinį terorizmą, apie nacionalistinį, separatistinį terorizmą, e, kairuolišką į anarchistinį ir kraštinių dešiniųjų vykdomą teroristinę veiklą. Ir e, mes informaciją gavome iš valstybių narių ir e, naudojame ją rengdami ataskaitą. 2017 e, metais matėme, kad 250 penki išpoliai įvykdyti ar uh, užkirstas jiems kelias. Padidėjo lyginant su 16 metais 45 e, procentais išpolių, bet sumažėjo aukų 142 aukos 16 metais. Padaugėjo, tai yra lyginant su 16 metais 205 žmonės žuvo. Uh, pernai. Iš, išpoliai nebėra tokie gerai parengti, jų yra daugiau, bet e, aukų ne visuomet būna labai daug atskirų išpolių atveju. Junktinė karalystė 107 žmonės, Prancūzija 54, Ispanija, Italija 16 e, ir 14 atitinkamai džihadistinis terorizmas, 33 e, išpoliai. Ir dabar matome, kad e, kai kurie išpoliai negali būti priskirti teroristiniams, nes motyvai nėra aiškus. 33. Iš tų 33 e, džihadistinių išpolių 10 buvo e, įvykta ir 62 žmonės žuvo. Džihadistinių išpolių skaičius e, sumažėjo keturis kart negu separatistinių išpolių bet visi žmonės, kurie žuvo, žuvo nuo teroristų rankos. Lyginant su 16 metais, e, kai buvo 140 aukų, 17 metais skaičius yra mažesnis. Ir Aš noriu pasakyti, kad mes dirbame daug, kad galėtume uh, užkirsti kelią išpoliams. Taip pat žinome, kad ES piliečių yra žuvusių užsienyje. Vasarį Filipinuose, gegužės mėnesį Afganistane, e, birželį Malyje, liep, Liepos mėnesį migracijai Egipte. Aštuoni žmonės žuvo šiais metais už ES ribų. 17 metais. Atsiprašau. Matote, kad didėja išpolių e, vykdomų nacionalistinių separatistų, pirmiausia, Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje, pateiksiu jums keletą skaičių apie tai. Taip pat matome, kad išpoliai nėra labai gerai parengti ir aukų būna netiek daug. Toliau valstybių narių reakcija. Valstybės narės E, kovoja su grėsmėmis ir beveik tūkstantas areštų įvykta 975. 17 metais bent jau valstybės narės pranešė apie tai Europolui. Daugiausia areštuota žmonių Prancūzijoje - 373, beveik pusė. E, tai yra asmenys tariami užsimatys džihadistiniu terorizmu ir e, dažniausiai kaltinami tuo, kad kaip įtariami priklauso teroristinėms organizacijoms arba įtariami planuojant ar rengiant teroristinius išpolius. Toliau. Matote pagrindinės tendencijas pernai išpolių. 16 metais panašios buvo tendencijos, 17 metais, kaip sakiau, daugiau buvo uh, E, bandymo vykdyti išpolius, bet jie nebuvo taip, jiems nebuvo taip gerai pasiruošta. E, dabar kalbėsiu apie džihadistus. Trys pagrindinės zonos ne, tiksliau sritys, nužudyti kaip galima daugiau žmonių nesirenkant aukų, be ypatingo pasirengimo ar įgūdžio. Mes matėme tai Londone pirmiausiai, kovo mėnesį pernai. E, Manchesteris, Barcelona e, pernai rūpjūtį, taip pat e, išpoliai prieš tai, kas vaizduojama vakarų hedonistinių pasirinksmų centrai, Manchesteris 17 metai ir Prancūzijoje taip pat užpuldinėjami policininkai, tai yra tarsi valdžios simboliai ar kariai užpuolami. Kita skaidrė. Pagrindinės grėsmės yra e, susijęs su taip vadinamais užsienio kovotojais. Tai yra asmenys, kurie e, užverbuojami, radikalizuojami pirmiausia Sirijoje, Irake ar kitose pasaulio dalyse. Tokių žmonių skaičius sumažėjo 17 metais, kadangi jau tendencija užfiksuota 15 metais mažėjimo, bet mes iki šiol nežinome, kiek tokių užsienio kovotojų yra užverbuoti ar įkalbėti teroristų, kiek buvo e, nužudyta e, į Sirijoje ir Irake ir kiek grįžo tokių žmonių į Europos Sąjungą. iš konflikto zonų. Dabar saugumo tarnybos siekia išsiaiškinti, kiek yra žmonių susijusių su taip vadinamais užsienio kovotojais. E, terorizmo negali būti be propagandos ir e, džihadistinės e, grupės, kaip taip vadinama Islamo valstybė, užsima propagandą, naudojamas socialinė žiniasklaida. Taip pat siekiama susisiekti su ES gyvenančiais asmenimis verbavimo tikslais. Taip pat matome, kad technologiškai e, prisitaiko tos grupuotės, e, siekdamos išgyventi ir sėkmingai veikti. Pavyzdžiui, Islamo valstybės propaganda vis tik tai nukentėjo dėl to, kad infrastruktūra buvo sugadinta ir neteko jie narių. E, taip pat ieškoma naujų būdų skleisti senam turiniui ar medžiagai. Taigi atsiranda tam tikras atsparumas. Taip pat islamo valstybės, taip vadinamos e, e, jis silpnėja, žinome, kad prarandama e, teritorija, taip vadinamas kalifatas, bet turime galvoti vis tik tai, E, kokią grėsmę mums kelia taip vadinamoji islamo valstybės e, grupuotė. Ji savo propagandą, e, propagandą vis dažniau nukreipia į moteris, ar raginamos moteris aktyviau kovoti. Al-Qaeda taip pat skatina tokį pat uh, vaidmenį moterų, nors jis kol kas yra antrinis. Jos raginamos remti kovotojus, ne, pa, ne pačios būti kovotojos. Taip pat e, propaganda skiriama ir nepilnamečiams. Tiek Islamo valstybė, tiek Al-Qaida juos kreipia savo propagandą. Taip pat daug vaizdų yra talpinama Sirijoje, Irake apie vaikus, kurie kenčia nuo smurto. E, bet nežinome, koks bus tolesnis tų vaikų likimas. Ir propa radikali žinia propagandos e, pagalba. Negalime pasakyti, ar yra skatinama imtis teroristinių veiksmų ar ne, bet šiaip internetas yra naudojamas verbavimo tikslais. Mes kol kas siekiame įvertinti e, visą veiklą ir sekame, ar nebandoma pasinaudojus socialiniais tinklais e, rengti teroristinių išpolių valstybėse narise. Taip pat kol kas nėra jokių įrodymų, kad teroristai bandytų naudoti cheminį, biologinį, radiologinį ar brandolinį ginklą. Bus ir klausimų, ar ne? Ana, kas dar norės klausti? Kas, kas norės užduoti klausimų? nes dar aštuoni puslapiai liko pristatymo. Dar aštuonios minutės. Fernando taip pat. Matyza. Matyzas nėra. Kiek laiko mes turime? Taip, atsiprašau, teskite. Pabandysiu šiek tiek sutraukti. Taigi, kaip sakiau, nėra jokių įrodymų, kad būtų naudojamas cheminis, biologinis, radiologinis ar brandolinis ginklas iš islamo valstybės pusės. Tačiau yra atskirų atvejų, atskirų tyrimų atvejų, ką, kurie atrodo įtartini. Vis tik daugiausiai naudojamas sprogmenis, taip pat ir šunami ginklai. Taip pat matome, kad džihadistai retai naudoja šaunamos ginklus, tačiau kiti nu, praktiškai vien tik juos ir naudoja. Kadangi dar bus klausimų, tad dar porą minučių tu bus teiksime jums. Tad kasgi yra potencialus e, išpalvykdytojai? Dažnai būna asmenys, kurie būna iš valstybių narių, kurie radikalizuojasi savo valstybėse narėse ir paskui gali iškeliauti kitą šalį, kad prisijungtų prie organizacijos. Viet, iš e, šalies kilę veikėjai gali būti labai įvairūs, tai būna uždaros grupuotės, jie gali susiburti ir bandyti rinkti atakas. Kartais tos atakos būna sėkmingos. Kaip jau sakiau, netiek daug tai yra asmenų, kurie bandytų vykti iš ES į konflikto zonas ir grįžti. Ta tendencija vis dar išlikus yra, bet skaičiai 100 metams nėra dideli. Viena didžiausių tendencijų tai yra asmenys, kurie buvo areštuoti dėl sąsajų su užsienio kovotojais. Jie, kurie buvo areštuoti anksčiau, tai asmenys jau bus pradedami paleisti iš kalėjimų. Ir dabar tai bus iššūkis politikai, e, policijai, atsiprašau, e, vertinti jų radikalizavimo lygį ir bandyti kovoti su šia grėsme Europos piliečių saugumui. Toliau. Labai trumpai dar kiti terorizmo e, tipai ir elementai. Nacionalistinis ir separatistinis terorizmas vis dar tęsiasi, matome, kad daug daugiau atakų negu kitų būdai. 137 atakos, daugiausiai Junktinė karalystė ir Prancūzija. Toliau kairiojo sparno išpoliai ir anarchistų išpoliai jų gerokai sumažėję yra. 24, anksčiau buvo 26. Toliau dešinieji ekstremistai. Matome, kad šiek tiek daugiau atakų, penkios, 7 metais. Ir vienas žmogus buvo užmuštas Junktinė karalystėje. Tačiau vis tik dešiniojo sparno ekstremistai labai fragmentuoti yra. Na, ta fragmentacija nereiškia, kad jiem yra mažiau pavojingi. Europolas remia valstybės narės kovojant taip pat ir su šiais teroristais. Toliau. Tad e, Europolas remia valstybės narės ir visą tą paramą taip pat spindi ataskaitoje. Matome, kad yra pokyčių nuo kovos terorizmo centro įsteigimo. Daugiau dėmesio kreipiama į žvalgybą, bendra policijos bendrabiavimą, taip pat bendrabiavimą su parlamentu, taryba ir komisija. Ir labai dėkoju už paramą projektą Europolui, ta parama tikrai jau atsiperka. Reikia toliau investuoti į saugumą, ypač informacinės technologijos srityje, kad būtų galima užtikrinti Europos piliečių saugumą. Centras paremė 149 operacijas suktais metais. Šiemet jau per 250 operacijų e, remiama. Kaip tik praeisį sekmadienį bendravome su Olandijos kolegomis. Vertinome grėsmę, kurią gali kelti trys asmenys jie su Vokietija, Prancūzija ir Niderlandais. Ir nuo sekmadienio vykdoma ir operacija. Kitas dalykas - propaganda. kovojimas propaganda, tarsi naudoja šimtus platformų, bendravime mes su e, verslu ir buvo kurt, įkurtas e, tento formos, kaip kovoti su propaganda. Tad matome aiški poveikį ir propagandos e, mažėja platinimas, taip pat pro, pro, pakinta, kokia propaganda yra platinama. Parengtas taip pat yra gairės valstybės narėms, kaip geriau vykdyti tyrimus ir mes toliau dirbsim šį srityje. Pabaigsiu, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad valstybės narės didino bendarbiavimą tarptautiniu lygiu kovoje su terorizmu. Apie pusę milijono yra įrašų Europinėje informacinėje sistemoje. Ir terorizmas yra antras dažniausiai naudojamas įrašas Europole. Mes toliau kovojame su grėsmėje, mažiname, tačiau tendencijos vis dar išlikusios. Nuo 7 metų spalio mėnesio iki 18 metų kovo matome tam tikrą sumažėjimą, bet vėlgi matėme tendencijų, kad ir nuo grėsmė kur laiką mažėjo, bet paskui buvo išpoliai Prancūzijoje ir Belgijoje. Tad mes klausome jūsų nuomonės valstybių narių, indėlio, tačiau mums taip pat reikia, kad ir jūs, ir valstybės narės laikytų šį klausimą aukštoje politinėje darbo tvarkyje. Ir taip pat turime budriai stebėti tai, kas vyksta. Baigdamas tačiau pasakyti, kad e, Europolo visi darbuotojai deda visas pastangas, taip pat valstybių narių pareigūnai dirba, nepaisto, kad vyriausybės organizacijos e, kinta, kai kurios net ir e, kalba apie išsiformavimą. Pavyzdžiui, ETA per 50 metų veikus organizacija yra nutarusi dabar jau nutraukti veiklą. Nu, nuo 58 metų 3 tūks, per 3000 atakų suorganizavo ETA. 854 žmonės buvo nužudyti etos. 79 žmonės buvo pagrobti, 6389 žmonės buvo sužeisti. Ispanijoje, Prancūzijoje. Vis tik matome dar ir lyg yra nusikaltimų, kurie su jais susiję, tačiau dar iki galo ištirti. Dėkoju už paramą, lauksiu klausimų. Dėkoju. Kolegos, turbūt atkapėte dėmesį, kad dar neturime kol kas ataskaitos. E, kada ji bus paruošta? E, Tiesat jau yra baigiama ruošti, tuoj bus paskelbta turbūt e, šiandien ir rytoj bus pateikta parlamentui. Jis jau pateikta šiandien Europos parlamento puslapį, puslapį. Pirmininkas. Na, tiesiog kila klausimas. E, tiesa, ta ataskaita, kitos ataskaitos, jos yra aktualios nariams, kurie nuolat seka šią informaciją. Tačiau norėčiau ateitie paprašyti, kad na, pasakyti, kad galbūt kolegos nesutiks, bet nemanau, kad reikėtų rengti sutikimą, kol dar nėra pačias taskas. O kodėlgi? Na, jūs teikėte tam tikrą pasakojimą, tačiau vis tik ši ataskaita yra gerokai kitokia. Daug informacijos, kurias patikite apie tyrimus, apie išaštus nu, samokslus, yra na, labai specifiniai dalykai. Kokį patiks pavyzdį? Junktinėje karalystėje buvo paskelbta, kad buvo šešta tiek ir tiek planuotų išpolių. Gerai, tai aišku, bet mums sunku tai vertinti yra, nes vis tik tai kalbam apie žvalgybinį informaciją, tad kad geriau galėtume vertinti šią informaciją, sekti šią informaciją mūsų kolegoms, mums e, reiktų geriau suprasti visas institucijas, kurios veikia ir reikėtų visų pirma gauti ataskaitą ir tada pabandyti galbūt daugiau susitelkti ties diskusijomis, kągi ta tas, kad tai reiškia. Tai mes dabar suprantame tą bendrą poziciją, kad Europolas ir Kostarizmų centras e, duoda pirnes vertės, mes tai remiame. Tačiau norėčiau tiesiog taip galbūt įspėti, kad e, jeigu, jeigu norime, kad mūsų bendravimas toliau būtų konstruktyvus, reikia geriau suprasti tą informaciją, kuri pateikiama, tą statistiką. Tikiuosi, mano pozicija suprantama Tiesiog norėjau atkreipti tai dėmesį, čia net ne tiek kritika, kiek, kiek toks dėmesio atkreipimas. Na, aš pristatau šį dokumentą ir tuo suteikiu prieigą prie dokumento. Taip, tačiau nereikia, kad pristatymas būtų per daug bendras. Bet kad yra atskaitomybės struktūra, Europolas, Kostarizmų centras. Taigi reikėtų šių dalykus turėti galvoje. Taigi pirmiausia, Fernando. Dėkoju. Visuomet e, dėkoju Jums už Jūsų pristatymus, už tai, kad pristatote Libė komitetui visą tai. Aš kaip tik taip pat norėjau kelti klausimą, kurį jūs, į kurį sureagavote pačioje pasakymo pabaigoje. Ne tik džihadistinis terorizmas, kitoks terorizmas yra visoje ES aktyvus ir tai akti, egzistuoja. ETA labai ilgai dešimtmečių žudė žmonės. Ir ETA buvo ne vienintelė tokia organizacija. ETAgi ne vienintelis tokio terorizmo tipo pavyzdys. Kaip tik noriu į tai atkreipti dėmesį. Norėčiau pasitarauti jūsų apie, kaip, žino, kaip manote, kokiasgi yra to kitokio terorizmo, ne džihadistinio terorizmo šaknis, kodėl tie teroristai vis dar veikia ir vis dar lieka kraujo Europoje, ką mes esame išmokę. Pavyzdžiui, savo pristatymės paminėjote, kad yra kairėjo sparno ar anarchistiniai teroristiniai išpoliai. O kągi tai tiksliai reiškia? Juk tikrai ne apie ideologiją čia kalbama. Kaip ir tais atvejais, kai Europos piliečiai radikalizuojasi ir prisijungia prie džihadistų. Na, kažkas už to slypi, o kasgi už to slypi? Tad kasgi slypi už tų kairiųjų ar anarchistinių išpolių? Juk tikrai jie nebando sugriauti valstybės, kaip kad jie bandydavo praeis amžiaus pradžioje. Umberto Primo, Italijos karalisgi buvo nužudytas teroristų kažkada. Tačiau kokia, kokia dabar motivacija yra tų turistų, kurie vis dar žudo 21 amžiuje? Tai pirmas klausimas. Kitas klausimas. Kokių pamokų esame išmokę iš bendravimo su aukomis? Nes aukos visuomet gali daug pasakyti apie tai, kas nutikę yra. Aukos taip pat kartais būrėsi į savo organizacijas, tinklus, kartais rengiami, kad būrimas organizacijos, Ir tos organizacijos dažnai taip pat bendrauja, pas, bando paspausti taip pat ir teisės saugos institucijas, labai, bet taip pat jos turi naudingos informacijos, tad laukiu komentarų apie tai. Įdomią mintį jūs čia išreiškėte dėl aukų ir dėl sąsajų su žvalgyba. Pone Činyčiai. Dėkoju pirmininkė ir e, ačiū už šį pristatymą. Ponui Navarete. E, įdomių dalykų mums pasakėte. Pasakėte, kad sumažėjo aukų skaičius ir kad e, išpoliai nebėra tokie sudėtingi, gerai paruošti, tačiau jų padaugėjo, jie dažnesni. Taigi, kalbant apie tokias atakas, tokius išpolius. E, ką galėtume mes padaryti prevencijos prasme? Ar turime pakankamas priemonės, ar išteklių yra pakanka, ar pakanka bendradarbiavimo, kovojant su tuo, keičiantis informaciją? Ar visi tie dalykai tinkamai funkcionuoja? Na ir dar vienas klausimas. Dar viena tema, kurią ir jūs paminėjote ir kuri kelia nerimo, o konkrečiai užsienio kovotojų grįžimas iš konfliktų regionų. Tai e, e, atrodo, kad jau yra e, nustatyti tie maršrutai, keliai, kuriais e, jie grįžta. E, ir kuriais jie bando sugrįžti apeidami pasienio kontrolę. Tarkime, Italijoje Atrodo, buvo galimybė e, pasinaudoti maršrutais e, kertant viduržymę jūrą, kad grįžtų į Europą. Ir e, mes privalome nustatyti kiek galima daugiau tokių maršrutų, kelių, kad kovotume su rizika. Na ir toliau yra dar asmenys, kurie jau paleidžiami iš kalėjimo, kai e, atbūna savo bausmę. Bet juk tai, kad jie paleisti iš e, e, kalėjimo, tai nereiškia, kad jau nebėra grėsmės ir rizikos, kad jie vėl nenusikals ir nebus pasidavę radikalizavimui ir netaps grėsmė iš naujo. Dėkui kalbant apie radikalizavimą e, kalėjimuose, bent jau e, didesnėse valstybėse narėse ir Belgijoje, tai tie skaičiai yra labai e, dideli. Ana Gomeš. Noriu pasveikinti poną Navaretę ir pasakyti, kad iš tikrųjų matome teigiamų pokyčių. Europolas ir Eurojustas geriau dirba su nacionalinėmis e, struktūromis. E, o mano klausimas irgi dėl kalėjimų, kaip jūs e, vertinate ir investicijas, pastangas ir investicijas, siekiant užkirsti kelią radikalizavimui kalėjimuose, kurie tapo dabar radikalizavimo centrais, o ne reabilitacijos centrais. Uh, E, taip pat e, yra e, prozelitizmo klausimas, kurio užsieima įmamai kalėjimuose ir, ir ne laisvės atimimo vietose ir ar TFTP programa pasitarnavo kovojant su šiuo reiškiniu. Na ir toliau sąsaja tarp vidaus ir išorės saugumo, ar valstybės narės imasi priemonių savo uh, užsienio politikoje, kurios padėtų spręsti tas problemas, ypač kai kalbame apie tuos vadinamosios užsienio kovotojus, bet ne tik tai juos, kada jie, taip sakant, iš kaiminių uh, valstybių atvyksta arba atvyksta į tas kamininės šalis, sakykime, į Libiją, kai atvyksta marokiečiai, tunisiečiai ir taip toliau. Ir trečias klausimas, o kaip, e, ką, ką galime pasakyti apie tuos vadinamosios E, užsienio kovotojus, kurie patenka į Irako ar kurdų valdžios rankas ir kurie nenori tinkamai organizuoti jų teismo. Ir kai tos valstybės apsimeta, kad nieko bendro su jais nenori turėti. Ir, e, ir, ir beje, mūsų valstybės narės e, pareiškia, nusiplauna rankas ir sako, kad nieko bendro su jais nenori neturi ir palieka problemą spręsti e, visai kitiems žmonėms, vietoj to, kad prisimtų e, atsakomybę ir panaudotų savo teismų sistemą. Kas dar norėtų paklausti? Klausė pirmininkas. E, dėkoju, ponė pirmininkė, atsiprašau, šiek tiek turėjau vėluoti, ne viską išgirdau iš to, ką jūs sakėte, gal apie tai ir kalbėjote, bet jeigu e, e, to nepaminėjote, tai e, būtų man štai koks dalykas įdomus. Jūs kovojate su terorizmu, bet ką galėtumėt pasakyti apie prevenciją? Visada geriau užsimti prevenciją, negu kad jau gydyti lygą. Ar tai yra vienas iš jūsų veikimo veiksmų elementų? ir ką iš tikrųjų jūs darote. Dėkui, ponė Vinberg. Ačiū ir ačiū už pateiktą informaciją. Aš išgirdau nemažai klausimų, e, atsakymų į būsimus mano klausimus, bet e, kai kurie liko neatsakyti. E, ką, ką ketinate daryti su tai žmonėmis, kurie mūsų šalyse gyvena neteisėtai, nelegaliai? Uh, Tūkstančiai tokių yra gyvenančių, taip sakant, visuomenės paraštėse. E, ir rizika, kad jie bus radikalizuoti, e, yra mm, daug didesnė, e, kadangi jie, taip sakant, padugnėse visuomenės gyvena, matėme tokių pavyzdžių iš Stokholmo. Kaip Europolas žiūri į šai, į visą tai? Na ir aš gal, gal mm, norėčiau paklausti e, apie tendencijas. E, Europolas e, bent jau direktoriaujant ponui Vainraitui labai jau aktyviai informaciją teikė. Tai dabar norėjau paklausti, ta, ta, tas vaizdas, ne islamiškojo terorizmo vaizdas. Direktorius Vainraitas visada stengiasi paminėti ir kitas terorizmo formas. Tai ar Čia stebime e, didėjimo tendenciją, e, ypatingai kalbant apie smurtinį terorizmą ar, ar e, faktiškai smurtinių epizodų yra padaugėję ar tik tai eina tokios kalbos. Dabar seksi žodį ponai Naveretį, prašom. Dėkuoju e, už visus klausimus, jie aktualūs mūsų darbe. E, tiesą sakant, aš jau minėjau, kad čia aš apibendrinau mūsų veiklą e, ir apibendrinau tą teroristinę veiklą, kurią matome ir bandėme, taip sakant, pateikti bendrą vaizdą, kaip galėtume mobilizuoti savo išteklius, kovojant su šiuo reiškiniu ir kaip sušvelninti šio reiškinio poveikį. Dar grįžtant prie konkrečių e, klausimų, taip, mes dirbame ir prevencijos, e, persekiojimo e, ir reagavimo srityse, taigi yra keletas ramščių. Prevencijos srityje ką mes darome? Čia visų pirma bandome E, nustatyti terorizmo tendencijas, kad valstybėms narėms e, tam e, tikras indikacijas pateiktume, kur gali įvykti teroristiniai išpoliai. Mes renkame informaciją, kalbant apie 2017-uosius. Minėjau, kad vis daugiau informacijos iš valstybių narių gauname. E, E, nors gauti galime ir daugiau, ir tai padeda laukti, numatyti ir užkirsti kelią e, tokiems išpaliams. Taigi 17 metais matome didesnį išpalių skaičių, bet mažiau aukų. E, kai ką pavyko nustatyti anksčiau, policija naudoja daugiau priemonių, jas naudoja tiksliau ir tokiu būdu sušvelnino tą, tą skaičių žmonių, kurie terorizmo būtų galėję būti nužudyti ar sužeisti. Lygiai taip pat dirbame ir internete. E, interneto e, stebėsino skyrius draugė su komisija, su interneto paslaugų teikėja, su parlamentu e, dirba, kad užkirstų kelią islamo valstybės propagandos mašinai. Europole e, ėmėmės konkrečių veiksmų prieš AMAK, e, vieną pagrindę džihadistų e, propagandos platformą ir stengiamės užkirsti kelią radikalizuojančioms žinioms ir, ir pritraukti žmonės į teroristinės grupės. Kai kurie iš tos propagandos yra konkrečiai E, skirta pažeidžiamoms asmenų e, grupėms. Aš paminėjau moteris, nepilnamečius. Jie taip pat e, stengiasi surasti tokias pažeidžiamas grupės kai kuriuose valstybėse narėse, nes nelegali migracija kai kuriuos žmonės priverčia gyventi labai prastose sąlygose, jūs paminėjote tuos žmonės, kurie gyvena uh, visuomenės pakraščiuose, teroristai tai puikiai žino ir jie stengiasi būtent iš tos ryties žmonių pritraukti. E, policija stengiasi e, įvardinti e, tuos būdus, kaip internete ir kaip fiziškai stengiamasi integruoti tuos žmonės, pritraukti į teroristinės grupės. Mes matėme tokiu atveju, kai Europoje žmonės buvo radikalizuoti ir paskui įvykdė teroristinius išpolius, kur dėja nukentėjo ir ES piliečiai. Taigi e, e, mes turime kovoti su tuo, bet ir visuomenė turi stengtis integruoti tuos migrantus ir tokiu būdu užkirsti kelią e, teroristų e, verbavimui e, ir e, dirbti su šia visuomenės dalimi. Kai kurie iš tų asmenų apsisprendžia ir prisijungia prie teroristų ir iškyla, aišku, klausimas, o kodėl svarbu jiems buvo įstoti į Islamo valstybės kovotojų gretas ar į Al-Qaidos gretas. Uh, Maždaug apie 5000 e, Europos piliečių, nors tikslių skaičių nežinome, e, apsisprendė prisijungti prie Islamo valstybės ar Al-Qaidos. Ir e, iki 2013 ir po 2014 jie keliavo į tas konflikto zonas. E, E, mes žinome, e, kad mm, e, didelė dalis jų praėjo karinį parengimą ir būtent jie yra patys pavojingiausi. Minėjome, kad religinis radikalizavimas nors ir tebe egzistuoja, bet tai nebėra pagrindinė jėga ar paskata E, dabar e, pagrindinė motivacija yra e, kerštas, atsilyginimas, yra žmonių, kurie turi psichinių sutrikimų ir prisijungia prie tos kovos ir tai atspindi jų asmeninės problemas ir taip toliau. E, paminint kitus klausimus. Mes taip pat e, įvardijome, e, kad kai kurie teroristai naudojasi migrantų maršrutais, kad patektų į ES. Mes sustipriname antrinės patikras, bet nematėme, kad, pavyzdžiui, viduržėmio maršrutą teroristai būtų naudoję sistematiškai. E, kitas dalykas, kurį paminėjote, tai e, stebėti asmenys, kurie susijęs su nusikalstamumu, patenka į kalėjimus ir ten paskui yra radikalizuojami. E, bet yra ir kita grupė, kuri dėl sąmokslo ar dalyvavimo teroristinėje grupuotėje buvo areštuoti, praleido laiką kalėjime ir dabar yra iš jo išleidžiami. Dabar dirbame rengdami programą, kad galima būtų tokius žmonės geriau profiliuoti ir susitelkti ir į prevenciją, ir į reagavimą. Kiekvieną atskirą atvejį įvertinti yra sunku, bet valstybės narės turi savo problemas kurios padeda mums įvardinti, kokios yra pagrindinės grėsmės ir padeda švelninti tikimybę, kad įvyks teroristinis uh, išpolis. E, policija, žvalgyba ir e, teismai iš tiesų e, bendradarbiauja įvairiuose srityse. Na ir paskut, į paskutinį klausimą atsakysiu už tai, kaip buvo klausima apie ne džihadistinį terorizmą, kiek jis egzistuoja ir kokios yra motivacijos. E, minėjau nacionalistinį, separatistinį terorizmą, čia turime būti budrus. Aš e, paminėjau deš, dešiniojo sparno e, terorizmą, bet yra ir tokio smurtinio terorizmo apraiškas matėme Vokietijoje, Hamburge ir taip pat Prancūzijoje Ir tai sudaro tam tikrą konkrečių e, kairio krašto grupuočių e, elementą, e, kurie yra linkę įvykdyti smurtinius išpolius. Kas už to slepiasi? baigiant. Na, aš manau, kad viskas e, susiveda į manipulaciją, e, e, manipuliuojama visuomenė, politinė aplinka, kad galima būtų suvedžioti žmonės, integruoti ir paskui radikalizuoti. Iš akademinio pasaulio turime keletą studijų apie radikalizavimą, ten įvardinti daugelis veiksnių, E, ten kalbama ir apie e, kairįjį, dešinį radikalizavimą, separistinį radikalizavimą. E, ir tai yra labai svarbu policijai įvardintant šitas grėsmės, svarbu ir visuomeniai, kad galima būtų užkirsti kelią smurto panaudojimui kaip priemoniai pakeisti tuos dalykus, kuriuos jie nori pakeisti mūsų visuomenėje. Tad e, dėkui Jums už klausimus. Žinau, kad jūs galėtumėte kalbėti daug daugiau, tačiau mūsų laukia dar labai keli svarbus klausimai ir priminsiu, kad negalime dirbti ilgiau negu numatyta, kadangi vertėjai baigs darbą e, laiku pagal darbo tvarkę dėl vykstančių ginčių e, administra, su administracija. Dėkuoju Jums, e, gerimas direktorė, už Jūsų pasisakymą. Iškart noriu pakviesti pagrindinių teisų agentūros direktorių ateiti į tribūną dėl man nežinomų priežasčių numatyti 45 minutės šiam klausimui, kuris yra labai svarbus ir aš iškart noriu, kad mes pradėtume e, nagrinėti šį klausimą, kai tik e, direktorius ateis salės priekį kalbėsime apie 17 metų e, ataskaitą, tai metinė ataskaita ir kalbėsime apie komisijos parengtą ataskaitą apie pagrindinių teisių hartijos taikymą. E, išklausysime pirmiausia, taip pat išklausysime pranešį Jukteri e, Kabras, kuris rengia mūsų pranešimą šiuo klausimu. Kaip sakiau, turime tik 45 minutės ir E, e, žinau, kad jūsų pirmtakė taip pat dirbo puikiai. Aš pažadėjau, kad bus labai daug klausytojų, bet noriu pasakyti, kad kokybė, ne kiekybė yra aktualiausia. E, jūs uh, Žinau, kad neturite daug laiko ir iškart noriu suteikti Jums žodį tam, kad pristatytumėte metinę ataskaitą ir galbūt galėsite dar atsakyti į keletą klausimus. Norėčiau padėkoti taip pat agentūrai, darbuotojams už darbą ir prašau dabar jau kviečiu pasakyti dėkoju. Pirminkė, dėkoju Jums asmeniškai ir Jums visiems nariams už tai, kad e, visais, visą laiką domitės mūsų agentūros uh, darbais. Noriu pristatyti 18 metų ataskaitą apie pagrindinės teisės. Gal e, tai yra keista, nes reikia dar kalbėti ir 17 metų padėti. 10 skyrių yra mūsų ataskaitoje, kurios, e, kurie atitinka daugiametę struktūrą e, pateiktą teisės akto leidėjų mums. Mes ataskaitoje išsamei atliekam analizę, e, tai e, atspindi mūsų agentūros tiesioginį darbą ir mūsų tyrimą tyrėjų komandų kiekvienoje valstybėje narėje, tai yra FRANET darbo rezultatai. Ir mes pateikėme jums palygintinus duomenys apie tai, kas veikia gerai, kas ne, kokia yra dabartinė padėtis ir visuomet siekėme e, identifikuoti gerą praktiką ir skatinti jos mainus. Taip pat yra skyriai, kurie atsispindi mūsų nuomonės, patvirtintos agentūros, kad padėtume valstybėms narėms ir institucijoms uh, E, taip pat parlamentui e, jų darbe. E, pakalbėsiu apie kai kuriuos skyrius, kad pristatyčiau keletą išvadų ir norėčiau kai ką trumpai iliustruoti. Jau pažiūrėtume į tai, kaip yra taikoma pagrindinių teisių hartija. Pernai, kaip tai buvo ir ankstesniais metais, vaizdas nėra vienodas matome, kad šiek tiek e, dažniau vis nacionalinių mastų pasitelkiama ši chartija. ES lygmenių taip dažnai, bet šiek tiek padažnėjo e, naudojimosi jie atveju ir valstybėse narėse, bet nepakankamai teismuose ir parlamentuose. Apie ją kalba ir trūksta e, politikos priemonių vyriausybinių skleisti informaciją apie šią chartiją ir jos naudojimą. Viena iš priežasčių e, pagal mūsų informaciją, kodėl nesnaudojama pakankamai hartija, dėl to, kad neaišku, kaip ją taikyti, pavyzdžiui, ar kad tam tikras klausimas yra ES kompetencija ar ne. Ir mes parengėme nuomonių išvadų, kad e, skleistume informaciją apie Hartiją ir transnacionalinių lygmenių, kad galėtume pasimokyti vieni iš kitų. Agentūra taip pat siekia e, padėti ir per ateinančius mėnesius mes kas skelbsime valdovą apie tai, kaip naudotis Hartiją nacionaliniu lygmeniu. Pirmiausia, e, bus skirtas tas vadovas parlamentų nariams, bet ir platesniai auditorijai Taip pat kitas projektas bus paėgumų stiprimo dėl nacionalinėms žmogaus teisų institucijoms, kad jos galėtų savo darbę pasinaudoti hartijos nuostatomis. Mūsų analizė apie migracijos tendencijas, ne tik jums, pirmininkė, kelia šis klausimas didelį susirūpinimą, bet taip pat ir agentūra jam skiria daug dėmesio 17 metai matėme susijęs su veikla įvairiuose srityse šio požiūriu. Kas mėnesį mes e, atlikome, rengėme ataskaitas apie 14 valstybių narių e, migracijos požiūrių, taip pat Graikijoje, e, Italijoje lankėmės ir kitose valstybėse narėse siekėme, kad būtų sustiprintas žmogaus teisų apsaugos aspektas ir taip pat teikėme teisinės išvadas jums pirmiausia 17 metais šių metų pabaigoje, kaip kokios mūsų mhm. išvados tų metų pabaigoje. E, gruodžio mėnesį mes paskelbėme ataskaitą ir identifikavome penkias e, problemas susijusias su pagrindinėmis teisėmis migracijos srityje. Tikriausiai tai nėra e, labai naujas dalykas nariams. Pirmiausia, kai kuriuose valstybėse narėse neužtikrinama pakankamai e, prieiga nagrinėjant prieglopščio prašymus. Antras dalykas. Ir aš visuomet sakau, kad labai skirtingai šalyse tos problemos pasireiškia. Antras dalykas. E, kai žmonės gali kreiptis dėl prieglopčio prašymų, bet pačios procedūros kelia. Uh, problemų ar pirmoje, ar antroje instancijoje, nes jos užtrunka labai ilgai. Trečias dalykas e, tebėra problemos kai kuriuose vietovėse dėl fizinių sąlygų, pavyzdžiui, dėl apgyvendinimo prieglopšio prašytojų, vaikų apsauga kelia didelį susirūpinimą ir skirtingai tos problemos skirtingose vietose išriškėja. Per nelik daug pasikliaujama su laikymu, regi skaitant vaikų laikymą tam tikrose centruose. Be tų penkių problemų dar norėčiau dvi paminėti kaip išvada. Vienas dalykas, mums reikia stipresnės sistemos stebėti pagrindinės teisės, kai gra, priverstinai gražinami asmenys. Taip pat turime labai būti atsargus ir agentūra 17 metais dirbo toje srityje, taigi labai ats, reikia e, stebėti, kaip informacijų sistemas, e, sistemos taikoms prie sienų ES ir kaip atsižvelgiama į pagrindinės teisės ir kaip bus užtikrintas tarpusavio saveikumas. E, mes manome, kad techninė parama būtų reikalinga ir esame parengę nuomonių šio klausimo. Dėl migracijos, baigdamas, noriu pasakyti, kad tikrai mes dirbsime ir toliau, nes tai yra prioritetas mums taip pat. E, minėjau informacijos, informacijos sistemas, bet norėčiau dabar plačiau pakalbėti apie informacinę visuomenę. Mūsų nuomonė yra tokia, kad e, plėtojantis sparčiai informaciniai visuomeniai, įskaitant 17 metus, atsiranda labai daug nuostabių galimybių. Keičiasi mūsų visuomenės potencialas. E, pavyzdžiui, galima geriau gydyti lygas, bendrauti taip pat. Tai yra labai naudingas dalykas, bet atsiranda ir nemažai pavojų. Šiuo požiūriu mes savo metinėje ataskaitoje e, kalbame apie e, sveikintinas komisijos iniciatyvas 17 metais, pavyzdžiui, e, neapykantą kurstančių teiginių pašalinimas iš interneto pasirengimas taikyti bendrai duomenų apsaugos reglamentą, elektroninis privatumas. E, taip pat e, nacionaliniu lygmeniu kai kur yra taikomos neblogos e, priemonės ir reikėtų plačiai apie jas kalbėti. Dar norėčiau pasakyti, kad agentūra dabar yra pasirengusi dėmesio skirs dirbtiniam intelektui ir pagrindinių teisių įtvirtinimui. Aš manau, kad mes šiais metais galėsime skirti deramus išteklius toms sritims ir kitais metais e, gilinsimės į tai, kaip algoritmais e, užtikrinamos pagrindinės teisės. Ir, pavyzdžiui, atsiranda poreikis blokų grandinių technologijai, bet tuo pačiu metu reikia nepamiršti duomenų aktualumo ir taip pat, kaip pavyzdžiui, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir teisė būti pamirštam veikia. Rasizmas, ksenofobija. Deja, uh, 17 metais mes e, matėme, kad e, daug buvo atvejų nemalonių, neigiamų, nukreiptų prieš mažumų grupės e, daugelį vietų valstybėse narėse. Komitetas tikriausiai prisimena, kad pernikščiai metai buvo metai, kai paskelbėme duomenų rinkinius apie Europos Sąjunga minus 2 atrinkome tam tikras mažumų grupės ir gilinomės į tai, kaip jos e, patiria persekiojimus, diskriminaciją. Mes e, taip pat įvertiname e, situaciją tų, kurie save būna kaip musulmonus, romus ir žydus. Dėl romų. 17 metais patikslinome informaciją ir ypač gilinomės į tai, kad prieš e, čigonus stiprėja sentimentai nuotaikos ir su komitetu ir jo nariais dirbome šioje srityje kartu. E, rasizmas, ksenofobija, diskriminavimas šiuose kontekstuose pasakysiu, kad labai svarbus kai kurie dalykai ir mes e, suprantame, kad reikia tarp sekcijinį požiūrį taikyti. E, ypač galvojant apie moterų padėtį, pavyzdžiui, e, romių moterų padėtį. E, ar musulmonių moterų, jų padėtis, lygnant su vyrais, yra blogesnė. Dar vienas dalykas, galvant apie 17 metus, e, ES minus e, dvi šalis apžvalgos rezultatai parodė, kad e, nerima kelia tai, jog atitinkamos mažumų bendruomenės nežino apie savo teisės, nežino savo teisių. Jie e, nežino, kad gali skūstis dėl to, kad nukentėjo nuo tam tikrų veiksmų. Ir mes turime dirbti šioje srityje. Ir ką mūsų agentūra daro? ne tik atliekame apžvalgą, statistinius duomenys e, rengėme, bet taip pat esame įkūrę aukšto lygio grupę prieš rasizmą ir neapykartą kurstančius e, teiginius, e, nes tos rytis reikalauja dėmesio. Dabar pradėjome apžvalgą dėl antisemitizmo, aplausėme žydų bendruomenės atstovus. Ir ketiname imtis tyrimo dėl afrikiečių kilmės žmonių gyvenančių Europos Sąjungoje. Ir e, sieksime, kad policija netaikytų dimis, diskriminuojančio profiliavimo. Ir jeigu dar galėčiau trumpai, smurtas prieš moteris. 17 metai yra metai, kurie parodė, kad situacija nėra vienoda ir mes džiaugiamės tuo, kad komisija uh, E, pasirinko e, koliokvimo temą e, moterų teisės ir moteris ir diskriminacija. Tai, ką mes išgirdome per tą koliokviumą, yra šokiruojantis dalykas. Du puslapiai tekst, teksto yra apie moterų žudimą. Baisu, kad ES dabar turime kalbėti šiais laikais apie tai. Taip pat mes E, mūsų valdyba tiksliau e, ataskaitos vieną temą pasirinko 18 metų. Tai yra e, senėjimas ir žmogaus teisės. Valdyba paskatino mus gilintis į šį klausimą dėl to, kad labai dažnai diskriminuojami vyresni e, žmonės jų teisės yra pažeidinėjimos. Eurobarometro duomenys rodo, kad amžiumi pagrįsta diskriminacija yra dažniausiai pasitaikanti visuomenėse mūsų diskriminacijos forma. Dar galėčiau pasakyti, kad reikia dirbti skirtingose sektoriuose, žiūrėti, pavyzdžiui, atskiras grupės, kaip moteris, nes jos labiau nukenčia. Uh, Vyro pensija Europos Sąjungoje 37 procentais yra e, didesnė negu moters pensija. Aš e, norėjau pristatyti tą specialų skyrių jums ir noriu pasakyti, kad mes galvojame ne tik apie žmogaus teisės, bet taip pat norime spindėti demografinės tendencijas ES, nes visuomenė mūsų sens ir vyresni žmonės sudarys e, vis didesnę mūsų gyventojų dalį. E, ateinančius dešimtmetis. Ir dėl to mes norime, kad būtų integruotas požiūris taikomas, e, sprendžiant šios e, kategorijos žmonių problemas. ES darbų tvarkės požiūrių mes raginame nuolat e, išlaikyti dėmesį vyresniems žmonėms ir socialinių teisų ramstyje E, tai atspindėti, nes taip pat dar vienas dalykas e, vienodo traktavimo direktyva, direktyva vienodo teisų užtikrimo direktyva. Pirmininkė, baigdamas noriu pasakyti, kad jūs galite internete susipažinti visomis e, oficialiomis kalbomis mūsų nuomonės ir ataskaitą. Dėkuoju. Maiklai, aš žiūriu į jūsų patiktą dokumentą, jis dabar nėra toks e, išsamus kaip anksčiau, toks e, stauras kaip anksčiau. E, na, o kadangi laikas mus dabar spaudžia, turime pereiti prie aptarimo ir pirmiausia teiksiu žodį Kristin. Aš norėčiau ponui Krabitui klausimą pateikti komisijos atstovui. Bet dabar trys pastebėjimai ir klausimai dėl teisinės valstybės principų pagrindinių teisių komisija. Kristina, palaukite truputėlį, kol užsidės ausinės e, pagrindinių teisų agentūros direktorius bandė nusigvelbti kažkieno kito ausinės. Daugiau nieko nekomentuosiu. dėl komisijos ataskaitos. Pirmas klausimas - teisinės valstybės principai. Mes kaip komitetas e, esame patenkinti tuo, kad pradėtas taikyti 7 straipsnis Lenkijai, e, bet dar daug ką reikia padaryti, o dėl Vengrijos E, žinome, kad prieglopščio migracijos srityse nederamai taikomi teisės aktai yra ir kitų teisės problemų, e, dėl kurių galima pradėti taikyti tą straipsnį. Kodėl ši priemonė nepritaikyta Vengrijai? Dėl moterų teisių esu labai patenkinta tuo, kad jūsų ataskaitoje kalbama apie e, moterų teisių pažeidinėjimą. Ir matome, kad seksualinės reprodukcinės sveikatos teisės yra pažeidinėjimos ES ir aš e, sutinku su jūsų pastebėjimais, bet nesu tikra dėl e, išvadų jūsų. Jūs kalbate apie Hartiją ir aš noriu paklausti, ar būtų įmanoma prie Hartijos, į Hartiją rašyti tas teisės ir užtikrinti maksimalę moterų apsaugą, įtvirtinant jų e, seksualinės reprodukcinės, reprodukcinės teisės į visoje Europos Sąjungoje ir e, matau e, lentelę dėl Europos socialinio ramščio ir asmeninio profesinio e, gyvenimo derinimo. Aš nežinau, ar galima džiaugtis pasiekimais, nes komisija pateikė tam tikrus pasiūlymus ir paskui valstybės narės tų pasiūlymų nesilaiko. Dėkuoju. Okay, colleagues, sorry if you're just watching me. Uh, kolegos, uh, septyni uh, norintys pasakyti, paskui ir komisija norės uh, kalbėti, o Maiklas turės pateikti atsakymus, o tam uh, visam turime 20 minučių. Uh, tai pasakymams uh, nedaugiau kaip dvi minutės. Prašom, laikykite šio laiko, turime iki penkių baigti. Iki dviejų minučių kiekvienam kalbėtojui. Prašom. Uh, Panas Terikabra. Terikabras. Uh, sustinkam vėl, matėmės ryte, o dabar uh, dar kartą. Mane šiek tiek stebina tai, ką jūs sakote kalbėdamas apie tai, kad nepakankamai yra dedama pastangų e, nacionalinių lygių e, skatinant e, hartijos e, taikymą. Keista, nes e, iš esmės tai e, nėra vien tik tai ES e, hartija, bet tai e, yra esminiai demokratiniai principai bet kurioje valstybėje. Jeigu tie principai atsispindi jų konstitucijose, kaip tada išeina, kad tie, kurie gina savo konstitucijas ir tuos principus pakankamai negina pagrindinių teisių hartijos. Tai taip mane pribloškia. Jeigu kaip nors paaiškintumėte tą situaciją, būčiau labai dėkingas. Dėkoju. E, žodis Piteriui. E, Dėkoju už Jūsų pristatymą, panas Niedermüller. E, turiu keletą klausimų, bet paminėsiu porą svarbesnių klausimų. Aš e, dabar matau, kad tarp valstybių narių yra didžiulis skirtumų, kalbant apie žmogaus teisės. E, kai kuriuose valstybėse narėse matome, kad kai kuriuose srityse yra pagrindinių žmogaus teisų pažeidimų, bet matome ir tokių valstybių e, narių, kur e, žmogaus teisių e, pažeidinėjimai yra tarsi e, politikos pagrindas, vyriausybės praktika, kai kalbama apie neapykaitos kurstimą, tam tikrų mažumų diskriminaciją ir taip toliau. Kaip jūs galite toleruoti situacijas, kai e, žmogaus teisų pažeidinėjimas e, tampa vyriausybių politikos pagrindu. E, aš labai atsiprašau, turėjome numatyti daugiau laiko tokiems aktualiems dalykams aptarti, dėl to aš tikrai atsiprašau, bet dabar tenka mums sutilpti į turimą laiką. Barbara Spinelli dabar. Taip, dėkui. Dėkuoju, e, ponė pirmininkė, visų pirma, daktarui Vlatin noriu padėkoti už atliktą darbą e, ir už jo pristatymą. Aš e, turiu klausimą apie Italiją, apie elgesį su Romų tautybės žmonėmis. Tenai situacija kelia nerimo. Italijos vyriausybė, vidaus reikalų ministerijos rankomis veikdama E, sako maždaug taip, dėje mes turime saugoti italų romų tautybės e, žmonės, e, išlaikyti juos, ne, neišsiųsti jų. Ypatingai šokiruoja žodis dėje. Ir atrodo, kad jūs rengiate Romų padėties apžvalgą Europoje, Ir savame suprantama, tai apsunkina jūsų darbą, daro jūsų darbą sunkesniu, e, bandant užmėgsti bendradarbiavimą su Romais, su Sinti. E, tai tie žmonės tiesiog slepiasi, nenori įsitraukti į tas konsultacijas. E, girdėjome taip pat pranešimus apie e, Romų stovyklų e, griovimą griovimą e, Italijoje ir netgi pasakymų, kad tai yra daroma rekomendavus Europos komisijai. Tai e, šitos rekomendacijos, jeigu jos buvo pateiktos, jos rėmėsi kažkokiamis e, specialiomis sąlygomis ar žmogaus teisų padėtimi, jeigu jos bus išardytos, ar bus kažkokia alternatyva gyvenantiems ten pateikta suteikta. Birgit Cipel. Dėkuoju, pirmininkė, išgirdom tiek e, įdomių ir svarbių klausimų, kad galiu e, susilaikyti ir e, savo klausimų nebeuždavinėti. Pane Ana Gomeš, mano klausimas apie naują aplinką atsiradus socialiniams tinklams, vystantis informacijos visuomeniai. Dabar, kai kalbame apie didžiuosius duomenis, e, koks viso to e, e, poveikis gali būti ir taip pat kokį poveikį gali turėti dirbtinis intelektas, kada, taip sakant, rezultatas gali būti dar labiau totalitariškas negu kad e, didžiųjų duomenų poveikis. Dėkui dabar žodis Katarinai Čenyčiai. Dėkui Klodai. E, ačiū e, daktarui Flair. Trumpas klausimas apie nepilnamečių teisės e, eina kalba apie skurdą, materialų į skurdą, ekonominį skurdą, bet taip pat ir skurdą, kai kalbama apie prieigą prie švietimo, prie mokslo. E, internetas, pavyzdžiui, yra labai svarbus e, socializacijos svarstymai ir taip toliau, bet kaip galime tuos nepilnamečius e, e apsaugoti nuo kibernetinių nusikaltimų e, ir kaip valstybės narės galėtų į tas grėsmės geriau reaguoti. Toliau, smurtas prieš moteris. Mano šalyje, e, Italijoje, Stambulo konvencija buvo pasirašyta 2013 metais, e, įgyvendintos priemonės, e, prieimus e, smurto e, namuose įstatymą, kovos su smurtu įstatymu. E, e, E, tačiau reikia pripažinti, kad nepaisant visų tų priemonių, tebėra smurto ir net mirčių. Dėkoju. E, norėčiau padėkoti e, tau, Maiklai. Aš skatinčiau nevengti asmeninių kontaktų su pagrindinių teisų agentūra, jeigu būtų kažkokių konkrečių klausimų. Taigi e, dar kartą talačių, jeigu norėtum atsakyti į klausimus, tai prašau. Dėkuoju, atsakysiu klausimus, kurie buvo tiesiog man užduoti, o kokius klausimus paliksiu komisijai, dar darats buvo klausimų ir komisijai. Tai pirmiausia, e, Pirmiausia, Terry Kabras klausimas, ponas Terry Kabras, apie tai, kad nesimama veiksmų dėl pamatinių teisių. Na, nenorėjau aš pasakyti, kad valstybės narės visai nedirba skatinamo žmogaus teisės. Ne, priešingai. Valstybės narės, kai kurios turi nacionalinių žmogaus teisų planus ir dažniausiai jie remiasi Europos žmogaus teisų konvencija. Taip pat kartais jungtinių tautų konvencijomis, pavyzdžiui, vaiko teisų konvencija. Taigi Tiesiog panašu, kad Hartija kaip atskiras instrumentas nepritraukė tiek daug dėmesio. Nors mes manome, kad e, yra šis instrumentas vertas to dėmesio. Sutinku su panu Didel Müller, kad e, Europai matome reiškinį, jog kai kurie politikai tikrai meta iššūkį žmogaus teisėms. Taip, tikrai. Faktas. Ką norėčiau pasakyti, kad mes kaip žmogaus teisų gynimo agentūra esame tik tais nedidelė dalis to mechanizmo, kuris turi reaguoti į tai. Ir jeigu jūs klausite, ką tokie veikiai kaip mes arba kaip NVO turėtų daryti, tai aš visuomet turiu tą patį atsakymą. Pirmiausia, griežtai laikytis įstatymų, teisės. Įstatymą ir įstatymai reikia jų visiškai laikytis. Antras dalykas - rodyti gerą pavyzdį. Trečias dalykas - remtis duomenimis. Svarbu surinkti duomenis. Ketvirtas dalykas reikia geriau skleisti savo pačių žinę. Ir tai taip pat reiškia, kad reikia geriau parengti savo argumentus. Kad ne tik gėris mūsų pusė, bet mes duodame gerų rezultatų. Ir kitas dalykas, reikia bendrauti su plačiai visuomenė. Daug žmonių nesidomi žmogaus teisėmis. Čia reikia mums gerokai padirbėti. Kitas dalykas, reikia kurti naujus alijansus, kad būtų galima plėtoti visuomenę, kurią mes žmogaus teisėmis ir vertybėmis. Mūsų visuomenė yra labai daug energijos, kur dar nepanaudojama šiam tikslui. Pone Spinelį. Kėlėte klausimą apie ministro pasakymus, kurie buvo pasto metu padaryti. Norėčiau pasakyti, jog jei kas nors yra daroma ar sakoma, kas mažina e, Romų bendros pasitikėjimą mumis, bendravimo su mumis. Tai, na, aš tikrai norėčiau įsitikinti, kad tikrai Italijos vyriausybė supranta, kokie ištekliai yra ES pasiekiami, kad būtų galima surinkti duomenis apie Romus, kad būtų galima užtikrinti jų pamatinės teisės. Tikrai, tikrai stebėsiu šį klausimą, nuolat stebėsiu, na, agentūra imsiu šį klausimą tikrai. Toliau, ponė Gomeš. Na, nėra ką daug jums pasakyti apie agentūros darbus didžiųjų duomenų ir dirbtinio intelekto srityje. Kol kas galiu pasakyti, kad mes ties esame tik pradėję, e, žengė pirmosius žingsnius. Taip, tikrai didelė mūsų gyvenimo dalis gyvenama internete ir jeigu mūsų agentūra to nesuprastų, tai ji pati būtų nebeaktuali. Bet kol kas neturi daugiau duomenų, išskyrus tai, kad yra tam tikras profiliavimo gidas, kuriame sprendžiam kai kurie su algoritmus jie klausimai, kurie gali vesti prie diskriminacinių rezultatų. Ir toliau, panečinyčiai. Tikrai e, suprantu tai, ką sakote apie vaikų apsaugą, kalbant apie priekabiavimą internete ir pornografiją. Be abejo, mūsų įgaliojimai yra priboti ir tai sės su ES kompetencijomis. Tačiau ne visi vaikų apsaugos klausimai yra ES kompetencija, tačiau kiek agentūra gali imtis veiksmų, tiek imtis veiksmų. O dėl smurto prieš moteris mes ir toliau raginame ratifikuoti Stambulo konvenciją, daug valstybių narių vis dar nėra ratifikavusios. Taigi nors ir pasirašyta konvencija, tačiau jinai ne visų dar ratifikuota. Kitas dalykas Sutarties pasirašymas tikrai dar ne viskas. Reikia tikrai dėti pastangų, kad būtų pakeistas visuomenės požiūris, nusistatymai pakeisti neigiami. Ir čia laukia taip pat dar didžiulė kova. Ir manau, kad Europoje taip pat dar liko daug ką padaryti, daug daugiau negu mes manėme prieš kelis metus. Dėkoju. Dėkoju, Maiklai. Dėkoju už tai, kad kalbėjai trumpai. Dar taip pat berods buvo klausimas dėl Italijos. Atsakėte jau. A, atsakėte gerai. Barbara. Taip. Dar vienas buvo klausimas, kurį uždaviau. Ir tas klausimas buvo, ar bus kokios pareiškimų iš Europos Sąjungos dėl rekomendacijų ardyti Romų stovyklas. Nes Italijos vyriausybė sako, kad Europa liepia išardyti tas stovyklavietas. Na, aš nevengiu klausimą, aš tiesiog manau, kad komisija turi atsakyti į šį klausimą, ne pamatiniu e, teisų agentūru. Net tikrai, bet jau mes nesame tokių prašymų išsakę. Dėkoju. Taip, tikrai laiko labai trūksta šiam klausimui. Turėjau numatyti, kad bus tikrai dėl klausimų. Kaip ir Piteris, pažiūrėjau, daug svarbių klausimų šit, su šia tema susijusiu. Tad, na, aš taip pat esu nusivylęs, kad liko tik 45 minučių šiai svarbiai temai. Atsiprašau dar kartą. Dėkoju Jums už tai, kad pamėdėte atsakyti klausimus. Ir dabar dar yra komisijos pristatymas. Ar komisijos atstovas yra? Atsiprašau. Emanuel. Taip, na, tarsi dairiausi, nemačiau, štai jūs jau sėdite. Čia tad prašau, pristatykite savo ataskaitą. Dėkuoju, viskas tvarkoje. Kalbėsiu labai trumpai, nes suprantu, kad laiko nėra daug. Taip pat gal atskisti į tos klausimus, kurie buvo užduoti. Nuot, kad tik atsakyčiau. Gal galite tik trumpai sureaguoti, trumpai atsakyti ir tada 3-4 minutės pristatymui tai tuomet čia greitai sureaguoti į tos klausimus dėl e, teisės viršinybės situacijos. Mes esame pradėję septintos straipsnio procedūrą dėl Lenkijos situacijos ir taip pat tai siejasi su tuo, kas dedasi ir Vengrijoje. Ir iš perspektyvos pasakyčiau, kad dėl Vengrijos komisija ruošiasi imtis intervencijų, galima ir pritaikyti ir baudas. Lenkijos situacija yra kiek kitokia. Ir turbūt pirmasis keliamas klausimas e, Lenkijos atveju yra dėl konstitucinio teismo. Taigi situacija yra kiek kitokia e, ir sunku ją taisyti galbūt baudomis. O Vengrijos atveju komisija yra priėmusis, e, pradės keletą pažydimų procedūrų, tai yra koordinuojama. Taip pat ir teismas ėmėsi klausimą, berats gruodžio mėnesį. E, buvo vertinami įstatymai, kurie sės su pilietinė visuomenė ir taip pat švietimo įstatymas. Taigi kreipėmės į teismą, teismas ėmėsi šių klausimų, taip pat ir dėl prieglopščio įstatymų ten yra rengiama taip pat nuomonė iš komisijos pusės. Taigi Vengrijos atveju, nors ir galima imtis veiksmų pagal pažydimų procedūrą, vis tik komisijos vaidmo yra tų priemonių imtis. Tačiau taip pat komisija turi kreiptis į teismą, jeigu kitaip situacija nesprendžiama. O Lenkijos atveju kalbama apie konstitucinės ir, teis, ir teisminės sistemos reformą Taigi matome, kad yra reformuojama visa sistema ir situacija ten yra gerokai kitokia negu Vengrijoje. Toliau dėl moterų teisių. Tai toje, tame pristatyme, kurio taip ir nepristačiau kol kas, viena iš sirčių, apie kurią mes turėjome kalbėti, kad smūtais metais turėjome pradėti europinės diskusijas kurios siejasi su visais klausimais, kurie e, tokiais kaip e, smurtas prieš moteris. Taigi turi vykti svarbios diskusijos apie tai. Ir be abejo yra ir labai konkretus klausimas, tai yra Stambulo konvencija, kuris siejasi su šiuo elementu. Labai svarbu užtikrinti šios konvencijos ratifikavimą kaip įmanoma greičiau. O dėl konkretos klausimų, pamatinių teisų hartijos keitimas, įtraukiant moterų teisės ir lytinės e, ir reprodukcinės sveikatos klausimus. Taip, na, čia vyksta dar. Atvet, tai yra dar atviras klausimas, vyksta diskusija dėl tokios galimybės ir mums visiems kyla iššūkis Tai yra tai, kad ne, problema yra ne tai, kad trūksta normų ar, ar įstatymų, problema yra tai, kad pras, prastai normos įgyvendinamos. Trūksta įgyvendinimo pajėgumų, e, tiek hartijos įgyvendinimo pajėgumų. Tikrai turime šį iššūkį dabar ir agentūra labai mums daug padeda šioje srityje. Kaip užtikrinti, kad veiksmingai būtų įgyvendinama ta teisė, kuri jau yra. Ir kaip užtikrinti, kad tikrai efektyviai būtų gyvendinamas hartijos veikimas nacionaliniu lygiu. Mums visiems tai yra aktualus klausimas, nes teisė jau yra, normos yra, tačiau didžioji problema yra faktiškas įgyvendinimas. Vėlgi tai buvo vienas iš punktų, kuriuos būčiau minėjęs prezentacijų, kurios taip ir ne, nepadariau. 7 metais padarėme pažangos, taip vertinčiau, padarėm pažangos, bandydami padėti valstybės narėms, kad valstybės narės geriau gyvendytų hartijos nuostatas. Vienas turbūt esminių klausimų, esminių elementų buvo bendravimas plėtinė visuomenė, kad plėtinė visuomenė būtų dinamiška, laisva. Ir čia turbūt vienas esminių dalykų su to susijęs, kuris be abejo ir jums artimiausių metų, kitoje savaitę bus svarbu, kai bus kalbama apie daugiametę naują programą bus numatytos dvi esminės svarbos programos, kurios turi remti pilietinę visuomenę. Tai pirmiausia, e, vertybių ir teisės programa iš vienos pusės, iš kitos pusės teisingumo programa. Taigi, kad Hartė būtų tinkamai gyvendama, reikia, kad aktyviai veiktų ir pilietinė visuomenė. Rengiami yra dabar darbai, yra parengiami darbai vykdomi. E, Dirbamas tuo, ko prašė parlamentas, aktyviai dirbame, ties šiais pasirinkimaisiais darbais, kad e, galėtume e, paremti kai kurios veiksmus, teisminius veiksmus, teism, teisminis veiksmus, teisminės teismasis priemonės. Ir e, mums yra labai svarbu daryti pažangos šioje srityje. Taip pat, norint užtikrinti teisės veikimą, reikia užtikrinti, kad administracinės visos tarnybos veiktų gerai. Tai taip pat siejasi ir su, pavyzdžiui, tuo, kad gerai veiktų globėjų tinklas vaikams. Čia kalba apie e, migrantus vaikus. Yra tam tikras guardianship tinklas Europoje. Pirmą kartą rugsėjo mėnesį vyko jo susirinkimas. Ir ši iniciatyva leidžia nacionalinėms tarnyboms geriau bendarbiauti. Kitas dalykas. Vėlgi tinkamas hartijos nuostatų taikymas taip pat priklauso ir nuo nacionalinių teismų sistemos ir teismų veikimo. Ir čia vėl, pavyzdžiui, Vengrijos atveju Europos semestro kontekste esame numatę tam tikrų priemonių, kurios ragint ir skatina valstybės narės užtikrinti E, teismų sistemos nepriklausomumą, e, veiksmingumą šios sistemos. Parlamentas taip pat yra patvirtinęs rezoliuciją apie teisingumą ES, vėlgi tai yra labai pozityvus žingsnis. Tiek galėjau trumpai pasakyti. Emanuel, noriu asmeniškai atsiprašyti, nes taip pat turėtų pristatyti ir pranešimą, ataskaitą, tad labai atsiprašau už tai, kad pritruko laiko tikrai turėjom tik 45 minutės. Be, be abejo, blogai pal, pa, parinkome laiką ataskaitos pristatymui ir klausimams. Aš pakviesiu vėl jūs atvykti. Taigi labai atsiprašau, kad teko šiek tiek suspausti šį klausimą. Mes tuomet labai svarbu taip pat klausimą po to. Taip panašiau kolegos pasakyti, kad vertimo paslauga bus baigiama teikti posėdžio pabaigoje. Tad 7.45 baigsis vertimo paslauga, sako pirmininkas. Taigi dėkoju, dėkoju Michael O'Flaherty ir taip pat dėkoju ponui Monel Krabit už dalyvavimą ir perkime prie kito klausimo greičiau. Toliau 23 klausimas. Vėlgi turėkime galvoje, kad 45 minutės šiam klausimui yra likusios sako pirmininkas. Taigi, rezoliucija dėl Vengrijos, dešimtas paragrafas. Mūsų komitetas turi parengti nuomonę dėl balsavimo nuomonėje, dėl balsavimo plenar sesijoje, dėl 7.1 straipsnio pritaikymo užtarties ir remiantis atitinkamas darbo tvarkos taisyklėmis. Džudis Argentinį buvo paskirta pranešėja Liepos mėnesį, tuomet buvo pristatytas projektas nuomonės 200, per 200 pakeitimų pateikta, 263 pakeitimai pateikti. Ir gegužės 5 diena buvo terminas pakeitimas pateikti. Po to pranešėjai ir šilin pranešėjai pradėjo darbą rengdami kompromisus. Taigi, negaištant laiko ir turint galvoje, kad laiko trūksta, suteiksiu žodį iš karto, iš karto perkime prie nuomonė, keitimų nuomonėmis e, dėl pakeitimų ir Pirmiausia, suteiksiu žodį žinoma pranešėjai iki 10 minučių, prašau. Džiudis Argentinė, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Kol rengėme pranešimą, balsuosime 15 dėl jo kitą pirmadienį susirinko ir Vengrijos parlamentas. Šiandieną valsuota dėl to, kad turi būti keičiama konstitucija ir naujas NVO įstatymas. Taigi tai yra liūdna diena, pasaulio papėgėlių diena. Labai apmaudu, kad e, Europos šalies parlamentas riboja galimybę vengrams prisidėti prie migrantų gerovės jų visuomenėje ir pabėgėlių padėties. Bet šių balsavimų kontekste aš paprašyčiau, kad šešėliniai pranešėjai šiek tiek e, pakentėtų, nes noriu e, atnaujinti kompromisus, kuriuos parengėme per ateinančias savaitės, kad būtų kaip galima labiau aktualizuoti tie pakeitimai prieš balsavimą dėl teisės šaltinių, dėl teismo bylų, dėl Europos tarybos komitetų. Tai yra labai vertinami šaltiniai ir iki galutinio balsavimo buvo labai sunku įrašyti, pavyzdžiui, nuorodas dėl konstitucijos keitimo. Dabar turime informaciją, galime atsiremti šios dienos balsavimą Vengrijos parlamente ir tai turėtų atspindėti mūsų kompromisuose. Dėl e, Vengrijos parlamento balsavimo šiandieną. Prieš porą savaičių raštu mūsų komitetas kreipėsi į Vengrijos parlamentą, pirmininkas pasirašė tą laišką, prašėme, kad būtų atidėtas įstatymo svarstymas dėl NVO įstatymo iki kol Venecijos komisija Europos tarybos pateiks, nepateiks galtinių išvadų. Ne dėl turinio mes kalbėjome, bet prašėme, e, kad būtų gerbiamos Europos tarybos institucinės struktūros dėja, taip nesitiko ir tai yra apmaudu dėl kompromisų ir pakeitimų apskritai. 263 pakeitimai yra pateikti per pastarąsias porą savaičių ir iki šios popietės e, siekėme apjungti pakeitimus į kompromisus ir yra 52 kompromisų parengta, e, atsižvelgiant į visų frakcijų pateiktus pakeitimus. Aš įtraukiau e, siūlymą dėl patikslimą formuluočių dėl antisemitinių pareiškimų ir kovos su juos, nes e, iš kelių frakcijų kolegos prašė to, tai atsispindi kompromisuose taip pat aš siekiau kolegų pakeitimus įtraukti. Pirmiausia, EPP kolegų e, vengrų pasiūlymus, nes e, turinio yra daug tuose uh, pakeitimuose ir aš nenorėčiau prarasti galimybių pakoreguoti mūsų kalbą ar mūsų faktus. Taigi įtraukta jų pasiūlymai, tačiau kai kurie kolegos nenorėjo, kad jų pakeitimai atsispindėtų kompromisuose ir specialiai sugalvojame, kaip atspindėti juos, kaip perteikti, kad nedingtų turinys kad žmonės e, namie galėtų pasakyti, kad jie nepakliuvo į pranešėjos kompromisus. Jų pasiūlymai, kad nepakliuvo į pranešėjos kompromisus. Ir atrodo, kad tiek te galėčiau pasakyti, pirmininkė, aš klausau, ką sako kolegos, bet man susidaro įspūdis, kad šešėliniai pranešėjai e, nesijaučia, jog juos pamiršau. Ir dar paskutinis dalykas, aš šešėlinių pranešėjų paprašiau to paties, aš pasirinkau irgi dirbti vadovaudamasi oficialiais šaltiniais, necituoju NVO ir nuosekliai laikausi tokios pozicijos. Tie kompromisai mini tik tai tarptautinių institucijų informaciją, ne pilietinės visuomenės teikiama ir norėčiau, kad e, būtų atskirai balsuojama dėl tų dalykų, kad mes laikytumės tokių principų. Vėliau dėl to palengvės diskusijos, nes niekas paskui nesakys, kad e, šališkai patikta informacija arba ne. Dėkoju. Dėkoju, ponė Sargentinį. Turime baigti be 15.6, kas be būtų. Labai daug norinčių pasisakyti. Dabar šešėliniai pranešiai, kurie privalo kalbėti kai kas e, E, sakė, kad e, yra pakaitinių narių, aš turiu pavardės ir 17.45 e, sustosime, nes nebedėjuokite paskui, nes vertėjai nutrauks darbą tuo metu. Mari Kristin, labai greitai vertėjai mums sako ir sako, kartuoja į ausines, kad jis dirbs iki 18.30. Nebesijaudinkite, dėl 17.45 vertėjai dirbs iki 18.30 šią dieną. Šis klausimas bus baigtas svarstyti 17.45. Praradome porą minučių, bet tiek to. Ponas Boni pakeitė Robertą, prašom. Robertos vardu, Robertos Mesolos vardu aš noriu kalbėti, ji pakeliui, bet jai kilo tam tikrų problemų. Pirmiausia, noriu padėkoti pirminkė Jums, aišku, kad šis pranešimas mums, mūsų frakcijai labai aktualus, dauguma pateiktų mūsų narių pakeitimų. Uh, E, yra dažnai jie skirtingų krypčių. Pirmadienį balsuosime dėl pasiūlymo ir visi šio komiteto nariai turės galimybę išsakyti savo nuomonę. Būtent todėl aš akcentavau per šešėlinių pranešėjų susitikimą, kad reikia numatyti keletą atskirų balsavimų dėl svarbiausių pakeitimų tam, kad uh, galėtume taip ir dirbti. Ir aš norėčiau taip pat padėkoti šešėliniai pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams, kurie e, numatė tokias galimybės. Ir dėkoju, aš e, taip pat pats e, esu kalbėtojų sąraše. Ar galiu dabar išsakyti savo nuomonę, ar paskui? Dabar iškart jau. Labai trumpai tik noriu aš savo vardu padėkoti pranešėjai. Ir noriu pasakyti labai aiškiai, jog tai nėra nukreipta prieš Vengriją kaip šalį, e, prieš jos piliečius žmonės. Kalbame apie vyriausybę, e, taisyklių įvairių pažeidinėjimą, turime būti labai griežti ir paskutiniai sprendimai šiandien priimti. Dėl teisėkuros priemonių rinkinio sustabdyti Sorošų šiandieną buvo svarstomi šie dokumentai. Uh, balsuojama dėl jų ir nesulaukta Venecijos komisijos išvadų. Kalbėjau su e, valstybės sekretoriumi, sekretorė iš Vengrijos ir ji pažadėjo, kad lauks Venecijos komisijos e, išvadų, bet nebuvo atsižvelgta į tos komisijos išvadas ir šiandien primti sprendimai. Kitas e, dalykas - kriminalizavimas benamių. Ir E, labai dideli mokesčiai įmonėms, kurios dirba su migrantais ir pabėgėliais. Mes turime būti labai griežti ir siūsti žinę Vengrijos žmonėms ir pilietiniai visuomeniai, kad jie yra mūsų nepamiršti. Dėkoju. Socialistų e, šešiems pašėjas e, Josefas Weinholzeris. Dėkoju, pirmininkė užtruko, kol mes pasiekėme dabartinį etapą. Kita pirmadienį balsuosime dėl pranešimo. Argumentus reikėjo visus patikrinti, negalima paprasčiausiai e, kažko pasakyti e, skubotai, reikia mūsų išvadas labai gerai apgalvoti. Turiu pasakyti, kad visas procesas buvo labai skaidrus, atviras, visi argumentai buvo priimti domen, e, vis, iš, iš visų pusių pateikti argumentai, juos įsiklausyta, manau, pranešėjos požiūris yra labai svarbus čia. Mes pasinaudojame oficialiais šaltiniais ne kažkokiais, e, kažkokiamis išvadomis, tačiau tiesioginė informacija naudojamės. Šešėliniai pranešiai iš esmės diskutavo, aptarė visus klausimus objektyviai ir norėčiau tikrai padėkoti pranešiai už tai, kad ji dirbo labai sistemiškai ir siekia įtraukti įvairias nuomonės, ji bandė atsižvelgti visus argumentus, e, kontrargumentus ir aš galiu pasakyti, kad tai yra labai geras ženklas, kuris rodo, jog Europos parlamente galime puikiai dirbti. EKR vardu ponas Jurekas. Dziękuję bardzo. Czynienie... Ačiū pirmininkė. Eina kalba apie e, politinę polemiką, būtent apie tai mes čia kalbame šiame pranešime ir aš manau, kad tai tik pagilins ES krizę. Tai tik paskatins konfliktus. E, visiškai neatsakinga toks elgesys, dar daugiau. E, tai tyčinis bandymas sukelti mm, nepagarbą mūsų demokratinėmis šalimis. Visą tai vyksta dar iki breksito ir galbūt turėtų nuskambėti mums kaip e, žadintuvo skambutis. E, kolegos pasisakymas mane nustebino, ką jisai. Ponas e, Boni sako, kad išpoliai prieš Vengriją nereiškia išpolių prieš Vengrijos žmonės. Tačiau apie ką mes čia kalbame? Kiekviena tauta turi teisę konstruoti savo politiką, pasirinkti. E, Tokia yra demokratija, mes turime opoziciją Vengrijoje, turime daugumą ir mažumą, ir vyriausybė veikia ir funkcionuoja, ir jinai funkcionuoja tik tol, kol klausomasi vieni kitų. E, Vengrijos vyriausybės argumentai e, nelabai ne matau, kaip gali pranešėja apginti atvirumo argumentus. E, mūsų komitete e, Vengrijos e, vyriausybės atstovas buvo nušvilptas. Tai praktiškai yra išpoliai, visa virtinė išpolių prieš demokratinės procedūras Vengrijos valstybėje. Septintame punkte Vengrija kritikuojama, kad pakeitė savo konstituciją. Dešimtas punktas apgailestaujama, kad Vengrijos vyriausybė pasikonsultavo su visuomenė. Kaip e, galima smerkti konsultacijų procedūrą. Visi, kas kalba apie Europos vienybę, turėtų pasakyti prieš šį dokumentą, nes tai tyčinis aktas, kuris e, E, neigiamai veikia ir, ir Vengrijos, ir ES situacija, nes Vengrijos balsas tarp valstybių narių išsiskiria. Pone Sofija Intveld, e, dėkoju pirmininkė, dvi trumpos pastabas, dėkoju pranešėjai už atliktą darbą ir iš tikrųjų išgirsiu e, jos raginimą E, neįtraukti nuorodų į NVO e, kaip į šaltinius. E, bet vis tik tai nelabai norėčiau vis tik pritarti argumentų ir paklausyti Orbano nurodymų, kas yra tinkamas šaltinis, o kas nėra tinkamas šaltinis. Kodėl mes čia dabar tuos, tas nevyriausybinės organizacijas bandome kažkaip pavaizduoti kaip įtartinas? Na, o kalbant apie tą mm, kampaniją prieš Sorošą, reikia pasakyti, kad buvo ir kitų NVO, kurios gavo e, e finansavimą iš e, trečiųjų e, šalių šaltinių. Tai reiktų pasteirauti turbūt ir pasidomėti Kokias politinės partijos e, gavo finansavimą iš tokių šaltinių kaip ponas Steve Banner, man atrodo, kad ir e, pono e, Orbano partija priklauso tokioms. Dėkui dabar ponė Veržyje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, kuri tikrai parodė, kad turi labai daug kantrybės, draugiškumo, bendraudama su mumis, dirbdama kartu. Ir noriu pasakyti, kad tikrai jos vietoje nebūčiau galėjusi taip kantriai dirbti, nors būtent kantrybės labiausiai reikėjo. Manau, kad norint padaryti pažango šią srityje, reikia dirbti nepriekaištingai. Ir norėčiau taip pat sureaguoti tai, ką sakė Sofija tikrai aš taip pat atsakiau kai kurių savo pakeitimų, vardan kompromiso. Nes jeigu remsimės oficialiais e, šaltiniais, tikrai bus galima surinkti didesnę daugumą ir taip pat nu, teiginiai bus tikrai visiškai nepaneigiami. Taip pat buvo įtraukta labai daug pastabų, taip pat ir iš kitų partijų, dėl Vengrijos pozicijos. Ir manau, kad tai yra būtina įtraukti ir Fidesz taip pat e, kai kuriuos e, pozicijos aspektus, kad e, nuomonė tikrai būtų gerai pagrista. Ką dar norėčiau pasakyti? Tekstas tikrai nėra tekstas prieš Vengriją. Net, bet nereikia to kartoti. Kri kritika vyriausybei nereiškia kritikos šaliai. Be abejo, Vengrija yra daug daugiau kas negu jos vyriausybė. Ir tas pats beje galėtų ir kitoms šalims. Na, neteikiu daug pakeitimų, bet kai kurie mano pakeitimai traukti kompromisus. Norėčiau pasakyti, kad vis tik ES reikia laikytis Kopenhagos kriterijų. Kopenhagos kriterijai yra ne tik ekonominiai. Ten taip pat numatomos ir tam tikros vertybės, kaip demokratija ir, ir teisės viršenybė. Ir reikia visų šių sąlygų laikytis. Taip pat Šeplinis pareiškė, kad demokratija nereiškia tik daugumos virš, viršinybės. Taip pat negalima kriminalizuoti tų grupių, kurios nepritarė daugumai. O mes matome, kad šios tendencijos vis tik atsiranda. Tai yra keistas tendencijos ES viduje. Tad, pavyzdžiui, mane taip pat liūdina įstatymas prieš NVO, kuris buvo išprimtas šiandien, nelaukiant Venecijos komisijos išvadų. Šis įstatymas tikrai e, rodo tam tikrą tendenciją, kuri pasiaiškiai ne tik Vengrijoje, bet ir kitur ir bandoma kriminalizuoti e, ir padaryti tokį sulyginimą tarp nusikaltelių, teroristų ir migrantų. Tad, ir tai ypač liūdna, kad buvo pasirinkta ši diena, kur yra tarptautinė migrantų, e, tarptautinių pabėgėlių diena. Dėkoju. Dėkui, Kristina, e, iš IFDD e, e ir INF frakcijų neturime šešėlinių pranešėjų. Tai pereisiu prie kitų narių pasisakymų, tačiau raginu neviršyti dviejų minučių. Ponas Lopės Agilar. Iki dviejų minučių, prašom. Gal ir trumpiau užtruksiu. Iš tikrųjų, problema labai politizuota, bet aš turiu techninį klausimą, gal faktiškai galėtumėte atsakyti. Po kompromisų, ar e, formuluotėse yra dar kažkas, kas numato e, galimybę, perspektyvą e, pakelti į kitą lygį tą procedūrą, kuri aprašyta sutarties septintame straipsnėje ar, ar bus žengiama e, nuo 7 straipsnio pirmos dalies prie antros dalies, ar yra tokia perspektyva, ar nėra. Na, tiesą sakant, e, tuos klausimus reikėtų vis tik teikti pranešėjai. Dabar e, Kinga gal. Dėkuoju pirmininkė. Draugės su kolegomis iš EPP, iš, iš Vengrijos esame pateikę 130 pakeitimų. Tai maždaug pusė visų teiktų pakeitimų e, ponės Argentinį pranešimui. E, dauguma iš tų pakeitimų siekia pademonstruoti, kad uh, E, nėra pagrindo 7 straipsnio procedūrai, e, kad yra daug faktinių klaidų, nesusipratimų e, ir neobjektyvių politinių nuomonių išreikšta šiame tekste. Tam skirti mūsų pakeitimai. E, Pone Sargentinį paėmė kai kuriuos sakinius iš mūsų pakeitimų, tačiau nepatobulindama tekstą, bet pakeisdama tekstą, tiesiog dar padidindama faktinių klaidų skaičių. E, nuosprendis, taip sakant, jau e, ten yra įrašytas ir mūsų pakeitimai tiesiog e, panaudojami tam, kad užmaskuotų tai, ką ji nori pasakyti. E, ir ji sako, ir e, elgesi taip, kad panaudoja mūsų e, pakeitimus tam, kad iš tikrųjų neįtrauktų to, kas pasakyta juose Kalbama vis dar apie visą eilę bylų ir atvejų, kuriuos e, Vengrijos e, vyriausybė ir Europos komisija jau išsprendė tiek dėl duomenų apsaugos ir kitų klausimų, kur ES kompetencijų neturi kur e, šimtaprocentinė kompetencija priklauso valstybėms narėms ir e, tie dalykai visiškai nedaro įtakos ES vertybėms. Pavyzdžiui, E, Vengrijoje vadovėliuose moterys e, paprastai yra, e, taip sakant, parodomos kaip, kaip motinos arba pensijos. Turite prisiminti, kad Vengrija ir kitos valstybės narės turi tam tikrą istorinį paveldą. Panašiai galima būtų kalbėti ir apie kitas valstybės narės kaip apie Vengriją. Dėl pažeidimo procedūrų, tai nemanau, kad jau Vengrija yra taip blogesnė už kitas valstybės narės. Mūsų teisingumo sistemos e, statistika yra tokia vidutinė. E, Europos mastu, taigi fa, e, faktinė prasme nėra nieko, kas galėtų paremti ponios Argentinį pranešimą ponas Niedermüller. Dėkuoju, pirmininkė. E, net ir iš tos pačios e, šalies e, esantys parlamento nariai gali turėti labai labai skirtingas nuomonės apie tą pačią apie tą patį tekstą. Aš manau, kad ponios Argentinė tekstas yra labai gerai subalansuotas ir geras. Noriu jai padėkoti ir šešėliniams pranešėjams. Pone Sargantini visai e, išmintingai sako, kad reikia atsižvelgti į pastarojo paskutinius įvykius. Nesileisiu į detalės, bet e, šią popietį e, Vengrijos parlamento priimti dokumentai visiškai aiškiai tai parodo mm. Europietiškai kalbant, Vengrijoje demokratijos neegzistuoja, demokratija ten suprantama kaip daugumos tironija, ji ten reiškia, kad e, e, demokratija, e, tikroji demokratija reiškia, kad bus išklausyta ir mažuma, o Vengrijoje to nėra. Taigi šitas pranešimas yra objektivus ir gerai subalansuotas. E, Pons Boni bus, buvo teisus, e, eina kalba e, apie pranešimą, kur kalbama apie Vengrijos vyriausybę, o ne apie Vengriją ir Vengrijos visuomenę. Už Vengrijos vyriausybės yra ir kita Vengrija, aš didžiuojuosi galėdamas atstovauti būtent jai. E, tai visuomenės daliai, kuri pasisako už liberales vertybės, o ne, ne senoviškai krikščioniškai demokratijai. Dėkoju. Pone Kudryska. Dziękuję, panie e, przewodniczący. Dėkoju, pone pirmininkė. Štai pat Norėjau padėkoti ponė pranešėjai, pasveikinti. Manau, kad jos pasitės kompromisas yra tikrai gerai subalansuotas. Tad tikrai sveikinu ir džiaugiuosi, kad kompromisai buvo rengiami labai atvirai, atvirų darbo metodu. Reikia pripažinti, kad ES dabar turi su sunkumais, kyla populizmas įvairiose šalise. Tačiau taip pat turime pasakyti ir tai, kad daugelie šalių populistai kyla todėl, kad jie kaip pavyzdį turi Vengrijos vyriausybę, jie ją žiūri kaip į tam tikrą modelį. Mano vertinimu, Vengrijoje labai aiškiai matome, ką vyriausybė daro ir tai tikrai pažydinė viską, kas iš antrajame starties straipsnėje. Matome tiesiog prieš ES nukreiptą kampaniją Vengrijoje. Ir vyriausybė vis labiau artėja prie rusiškų metodų ir tolsta nuo europietiškos sistemos. Liūdniausia tai, kad Lenkijos vyriausybė žiūri į Vengriją ir mokosi iš jos, žiūri kaip į modelį. Uh, Mes taip pat matome, jog pagal 7 straipsnį, 71 straipsnį gali būti pradėta procedūra prieš Lenkiją taip pat. Tad, žinoma, reikia, reikia ir tokios procedūros prieš Vengriją. Dėkoju. Dėkoju, Ana Gomeš. Dėkoju labai trumpai. Na, aš tik tais prisidėti prie padėkų pranešėjai ir šilins pranešėjams už tai, kad pranešimas yra labai subalansuotas. Ir čia gerai aptarta tai, kokie yra, kokie yra mūsų įsipareigojimai, turiu galvoje tai, kas vyksta Vengrijoje, ta baisi situacija Vengrijoje. Ypač turiu galvoje veikti šinos įvykis. Tikrai gėdinga. Gėda mus visiems dėl to. Tai vyksta Europos Sąjungoje. Tad aš visiškai palaikau tai, ką sakė kurie kolegos, ypač kolega Boni. Čia kalbam, pasakom, ne prieš Vengriją, ne prieš Vengrijos žmonės, o mūsų pozicija yra remti tuos, kurie Vengrijoje priešinasi demokratijos naikinimui, kurie palaiko europietišką gyvenimo būdą prieš totalitaristus ir fašistus. Um, oh, Olivia Juroka. Olivia Juroka. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip. Nekomentuosiu to, ką pasakė ką išdrįso pasakyti mano kolegė Ana Gomes šioje salėje, tačiau noriu ponios Argentinį pranešimą pakomentuoti. Sakote, kad tai yra ne prieš Vengrijos žmonės, kad visą tai ne prieš žmonės, bet jeigu tai nebūtų prieš žmonės, tai tai nebūtų tiek dvigubų standartų taikoma. Jūs tuomet negintumėte žmonių kontrabandininkų savo kalbose ir jūs džiaugtumėtės šiandienį įstatymu kuris buvo patvirtintas Vengrijoje. Toliau, ponės Argentinė. Kodėl aš atsėmiau savo pakeitimus? Yra, o jūs mano vis tik nu, nuomonę mano įtraukėte, mano punktus įtraukėte, tačiau greta to pridėjote tokius punktus, kurie apsunkins piliečių situaciją, jeigu piliečiams Vengrijoje bus dar sunkiau suprasti situaciją ir atrodys, tarsi mano pakeitimai nebuvo pakankami, kad reikėjo papildomų dar formuluočių iš jūsų pusės. Tad Nepalaikau aš to. Dar vienas dalykas. Mes nesame prieš NVO. Tikrai ne. Mes ar aš manau, kad jūs neatsižvelgėte į NVO, neišdrysote į NVO nuomonę atsižvelgti šiame pranešime, nes ta nuomonė nebuvo pakankamai pagrista. Vengrijoje dabar kokia yra problema? Įstatymai yra prieš tuos NVO, kurie yra neprofesionalūs NVO, nepatikimi net, netlieka tikslių tyrimų ir nieko bendro neturi su vietos plėtra, su vietos žmonėmis. Taigi, norėčiau dar paraginti pakeisti nuomonę dėl balsavimo kitą pirmadienį. Dėkoju. Dėkoju, dar du yra kalbėtojai. Zanijų iš Sildemokratų. Dėkoju ponė pirmininkė. Norėčiau prisidėti prie šių diskusijų, prie diskusijų dėl demokratijos. Aštuoneri metai. Per aštuonerius metus labai daug pinigų buvo skirta Vengrijos žmonėms mėginius plauti, kaip ponas Niedermiller kalbėjo apie tai. Ne, nebepatenkinamos jokios bazinės sąlygos demokratijai Vengrijoje. Vyriausybė taip spaudžia Vengrijos žmonės, Vengrijos žmonių e, sąmonę per kontroliuojamą savo žiniasklaidą, kad Vengrijos priešams tiesiog yra nebeįmanoma gauti patikimos informacijos. Ir būtent tai yra viena priežasčių, kodėl Orbano Fidesz e, vėl buvo išrinktas su tokia dalė dauguma. Tad e, manau, kad reikia solidarumo iš, iš Europos pusės, solidarumo reikia čia. Kitas dalykas. Dėl to prieš Sorošą nukreipto paketo, įstatymų paketo, na, noriu aiškiai pasakyti vieną dalyką. Tie dalykai niekaip nesie su Sorošo uh, stabdymu. Esmė tenais yra kaip būtų galima pasinuoti baimę, tą baimę, kurią sukūrė Vengrijos vyriausybė, kad e, būtų galima tą baimę pasinaudoti kaip e, priežastimi, kaip pretekstu apriboti žodžio laisvę ir kitas laisvės Vengrijoje. Dabar Vengrija. Viskas priklauso nuo valstybės institucijų valios, o tai primena tamsesius mūsų istorijos laikotarpius situacija tikrai yra baisi, daug blogesnė negu, tai, negu aprašyta pranešime. Dėkoju. Dėkoju. Pona Sajer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš nesu Libės komiteto e, narys, tačiau esu pateikęs pakeitimų. Jūsų komiteto pranešimas yra tiesiog pasmerkimas, kuris remiasi netiesa, remiasi tiesiog melu. Peter Butcher parengė, yra padaręs filmą, pasats filmą e, Liudininkas. Tai yra satyriškas filmas apie stalinistinių laikų absurdą. Ir viena iš scenų tame filme yra, kai teismas supainioja kaltinamąjį raštą su e, teismo sprendimu. Matome dabar tą patį, jūs esate ir prokuroras, ir, ir teisėjas viename asmenyje. Kaltinate vyriausybę Vengrijos. O ko aš norėčiau, kad užteiktumėte mums laiko ir vietos apsiginti. Buvo nuorodų padaryta į objektivumą, buvo kalbama apie objektivumą. Visų diskusijų metu apie tai kalbėta. Dešimt kalbėtojų pasisakė prieš Vengriją, trys kalbėtojai pasakė už Vengriją. Tie, kurie kalbėjo prieš Vengriją, kalbėjo 22 mintas. Tie, kurie kalbėjo už Vengriją, kalbėjo, gavo tik 8 mintas atsakyti. Ar jūsų manimu tai yra sąžininga, ar jūsų šalyje tai būtų? Ar čia procedūra teisinga yra? Ir ne tik procedūros man kelia nerima, tačiau ir turinys, šio pranešimo turinys. Jūs vis kalbate apie teisės viršinybę, kas antras sakinys yra apie teisės viršinybę, tačiau ką iš tikrųjų reiškia šis terminas? Leiskite, aš jums priminsiu. Teisės viršinybė reiškia, kad piliečių elgesys yra valdomas ne atsitiktinių sprendimų, bet e, įstatymų Ar tai, tai tas pats veikia ir Libė komitete? Jūs taip pat turite dirbti pagal sutartis. Jeigu kokio nors klausimo ES neturi kompetencijų, jūs negalite iš karto siūlyti sankcijų, o tekste mes matome tokių dalykų nuolat, pilna ten tokių dalykų. Kalbam apie mažas pensijas arba apie tai, kad e, uždarytas buvo koks nors laikraštis. Uh, Beje, patys laikraščių e, leidėjai uždarė savo laikraštį arba, pavyzdžiui, kokį nors moteriams jais klausimą. ES šiandien neturi kompetencijų. Tad jeigu nu, jūs vis kartojate, kaip svarbu yra teisės viršenybė, tačiau iš tikrųjų patys elgėtės e, visiškai neslaikydami teisės viršenybės principo, blogiau elgėtės už diktatorius pačius baisiausius. Tai mane ypač liūdina. Ir labai gaila, kad tiek Lenkų pasakė prieš Vengriją. Ką jūs kalbate apie kompetencijas šioje srityje, sako pirmininkas. Tikrai, ar reikėtų jums galbūt demonstruoti visas nesąmonės, kuris ką tik pasakėte? Palaukite truputėlį. Libė komitetas, Europos parlamentas. Visi, kurie prašė pasakyti, kalbėjo. Niekas, ne, niekam nebuvo nesuktas žodis. Jūs paskaičiavote matematiškai, kiek jie kalbėjo. Na tai turbūt ne, nebuvo daugiau žmonių, kurie palaiko jūs e, parlamente. Jeigu jų būtų, jie galėtų ateiti ir pasakyti, tačiau jis jok nėra, bet Libė komitete aišku ir demokratija. Pone Jurekai, net nebandykite gerai. Kreipkitės, nusteiksime e, žodį dabar pranešėjai, kad e, pateiktų išvadas. Listen, if, get... Na, ponės Argentini. Couple... Dėkoju, pirmininkė. Buvo užduota keli klausimai, kuriuos norėčiau atsakyti. Lopes Akilar uždavė klausimą, ar kompromisinėje rezoliucijoje bus kokios galimybių. Ne, atsiprašau, pradėsiu iš naujo gal. Ponas Lopes Agilar uždavė klausimą, ar po pasiektų kompromisų bus įmanoma pereiti nuo 7.1 straipsnio iki 7.2 straipsnio. Ir atsakymas ne nes parlamentas neturi teisės tai daryti. Ir norėčiau paraginti jį ir kolegas suprasti, kad balsuojam bus kitą savaitę komitete ir paskui bus balsavimas plenarinė sesija. Ir būtent balsavime plenarinė sesija reikės surinkti dviejų trečdalių daugumą. Tad visų pirma jau nubalsuokime dėl šio, teig dėl šio teiginio tenais. Ko mes norime, ką mes bandome padaryti tai yra, mes bandome atnešti šį klausimą ir paduoti į tarybai ir paraginti tarybą, tiksliau, atkreipdėmėsi į tarybos neveiklumą. Taigi atsiprašau, bet tos galimybės nėra. Toliau. Kiek ne iki galo supratau. Panas Jurokas pasakė, nes panašu, na, jį prašė, kad nebūtų įtraukta į kompromisą balsams rašė, tačiau e, nes jie taip kelt problemų namie. O dabar jis sako, jie atsijėmė savo poziciją iš kompromiso. Na, man tai tinka. Tačiau raštu pateikite atsitraukimą, kad e, pateikite nuomonę, kas traukia, tuomet vis, viską ir pašalinsime. Toliau. Gal? Vėlgi, tokią pat paramą suteikiau. Jeigu jūs teikite pakeitimus, Iš viso 130 pakeitimų pateikta. Yra turinys tų pakeitimų ir dabar negalite reikalauti, kad e, nebūt kaip pamas dėmesys į tuos pakeitimus. Ne, pradėjote jau su mumis dirbti šioje sistemoje ir aš, e, na, koordinuoju šį darbą šį sistemą ir tą dariau bei su visais kitais. Todėl prašau su Pabara Kudriška pakalbėti, jeigu jums netinka pasisakymai dėl moterų padėties Vengrijos visuomenėje nes būtent uh, su jie deriname šį klausimą. Toliau, panašu, kad vis dar nesupratimų. Keli kolegos iš Vengrijos kalba apie šio pranešimo kontekstą. Su jau anksčiau apie tai kalbėjus ir sliusiu taip pat jo tai aiškiai minima yra. Remiamėsi 2003 metų komisijos komunikatu, kuriam niekas niekada neprieštaravo. Ir ten yra aiškiai pasakyta, kad mes žiūrime plačiau negu ES teisinas. Taigi, kai pasakoma, jog tai yra ne jūsų reikalas, ne, vis tik taip nėra. Noriu, noriu visiems tai prieštraujantiems atsakyti, kad taip tiesiog nėra. Dėkuoju pirmininkė, lauksiu balsavimo pirmadienį. Okay, um, okay, Dėkuoju, diskusijos šio klausimu baigėsi. Labai labai ačiū. Atrodo, ponia Jureka, jūs kažkodėl labai plojate šiandien. Jeigu dėl darbo tvarkos, tai aš tada suteiksiu jums žodį, taip? Taip, 11 straipsnis. Europos darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnis. Jame konkrečiai ir labai aiškiai pasakyta, kad Europos parlamento nariai turi gerbti vieni kitus parlamente per diskusijas, gerint mūsų komitetą, niekas neturėtų kalbėti ksenofobų kalba. Ta ga patį galime pasakyti poniai pranešėjai. Ir ponė Gomeš pateikė tam tikrus klausimus. Baisu buvo netgi klausyti to, ką jinai sakė. Buvo sakoma, kad elgiamasi kaip fašistai. tikrai neproporcingai e, pasisakyta buvo. Taip, buvo dėl darbo tvarkos mano pasakymas ir norėčiau, kad visi e, laikytųsi taisyklių. Pone e, Jurekai, taip, puiku. O pone Gomeš pakalbėjo prieš kurį laiką, o jūs bandote kritikuoti kolegę, bet per vėlai jūs tą sakote, kai aš bandžiau kalbėti apie kitą parlamento narį. Dabar praėjo labai daug laiko ir nemanau, kad e, mes e, ga, turėtume grįžti prie šio klausimo. Taip, aš užfiksavau jūsų pastebėjimą. Taip, turime gerbti vieni kitus, bet aš nepri imsiu to ir noriu pasakyti kolegai, kuris nėra iš mūsų komiteto ir pasakysiu, kad mes labai skrupulingai siekėme užtikrinti teisingumą, visų nuomonės išgirstame ir labai svarbu, kad jūs visi suprasmete, kad mes norime išgirsti visų nuomonės. Ačiū kolegos Jums už diskusijas, ačiū už tai, kad elgėtės labai drausmingai. Dabar kitas klausimas. Tai Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsienos centras, 24 klausimas. Aleksis Guzdel ateina į salės priekį. Jeigu nenorite likti svarstant šį klausimą, tai tyliai išeikite iš salės. Hello Je vous fais signe. Ah, ok. Perfect. Colleagues, those of you are staying. Kolegos. Aš noriu pasakyti, kad e, kiekvieną kartą, kai ateina pas mus e, šios agentūros vadovas, direktorius, turime e, išreikšti pagarbą agentūros darbui ir direktoriui. Kolegos, kurie norite likti, likite, bet jeigu norite kalbėtis, tai išeikite. Kalbėkite kitur. Paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas. Šiandieną ačiū Dievui, sako pirmininkas, ilga diena išpuolė ir Birželio 7 dieną bus, buvo paskelbta ataskaita agentūros apie situaciją 27 valstybės narėse, 28 valstybėse narėse, Turkijoje ir Norvegijoje. 18 metų statistinis biuletenis taip pat paskeltas ir 30 ataskaitų apie atskiras šalis. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Guzdel, kuris yra Europos e, narkomanijos ir e, narkotikų stebėsienos centro e, direktorius, agentūros direktorius. Ši e, sritis yra nepaprastai svarbi ir e, labai dažnai šiek tiek e, pamirštama ta agentūra, nematome jos dažnai, bet žinome, kad narkotikai visuomenėje yra gana paplitę, vyksta politinės diskusijos ir nepakankamai pripažįstame šios agentūros svarbą. Norėčiau e, išgirsti jūsų nuomonę tai, kas įvyko nuo jūsų paskutinio apsilankimo. Prašom, direktoriu. Dėkuoju. Sveiki, ponios ir ponai. Man labai malonu e, turėti galimybę pristatyti jums e, narkotikų apžvalgą ES Mes paskelbėme anksčiau jau vieną ataskaitą šio klausimu ir jūs esate gavę informacijos rinkinį. Aš tik tai akcentuosiu mūsų ataskaitos svarbiausius dalykus. Taip pat noriu trumpai jums pristatyti pagrindinius e, punktus 17 metais apie mūsų centro veiklą. Dabar matysite skaidres ir kaip E, sakoma mūsų ataskaitoje, kokainas atsiranda vis, vis labiau tampa paplės Europos Sąjungoje, jis grinesnis yra. Ir taip pat reikėtų pažymėti, kad kokainas per pastarusius dešimt metų yra griniausias, kuris parduodamas Europos Sąjungoje. E, bet naudojimo modeliai nėra labai aiškus. Mes e, atlikome E, analizę e, nuotekų 26 e, valstybėse narėse, 31. 26 miestuose iš 61 matome, kad tų elementų liekanų nu, kokaino yra padidėję ir E, taip pat e, žmonės, kurie atvežami į ligonės, prisipažįsta vartoja kokaino ir neseniai e, turėjome galimybę gauti informacijos iš Londono atlikti ir kiti tyrimai, kurie rodo, kad kokaino vartojama tikrai daugiau ir tas didesnis vartojimas reiškia, kad uh, E, reikia dažniau pagalbos medicinės tokiems žmonėms, nors situacija nėra labai aiški, bet jau kas nors uh, uh, kreipiasi į gydytojus pirmą kartą, tai praeina aštuoni metai nuo pradžios. Ir mes galime įsivaizduoti, kad E, kokaino, e, kaip ir heroino, kaip ir kokaino vartojimo modelis yra panašus. Praeina tam tikras laikas, kol pirmą kartą kreipiamasi į gydytojus. E, matome, kad didėja skaičius žmonių, kurie ištinka prie konfiskuojama yra vis dažniau E, kokaino. Ispanijoje, pavyzdžiui, anksčiau taip nebuvo. Žinome, kad yra tokių atvejų nemažai Niderlanduose ir kitur. E, toliau, kitos skaidrės. E, matote informaciją apie narkotikų gamybą Europoje. Keičiasi situacija bėgant metams. Mes žinome dabar, kad Europa tapo labai aiškiu ir stipriu MDMA, tai yra ekstasi gamintojai, mes su Europolu esame pastebėję, kad atsiranda daug, vis daugiau laboratorijų, paskutiniu metu jų išaiškinta nemažai, vis daugiau ir ekstasi gaminama ne tik Europos rinkai, bet taip pat eksportuojama į JAV ir kitus pasaulio regionus. Yra tam tikrų požymių ir tai yra naujas dalykas, mes nežinome, kokie, ką tai reiškia dar kokaino ir heroino perdirbimo paskutiniai etapai vyksta Europoje. E, anksčiau, pavyzdžiui, e, e, jau yra konfiskuota tam tikrų medžiagų, kurios jau yra beveik gatavas produktas. Ir mes dirbame kartu su Europolu, taip pat Matome, kad atsiranda prekursorių vis daugiau, bet teisės saugos institucijos dirba ir vis tik tai organizuoti nusikaltėliai bando diversifikuoti šaltinius tokių medžiagų ir e, gaminti e, produktus galutinius ten, kur yra miestai gamintis tam tikrus cheminius produktus įvairiose Europos vietose. Ir Taip pat psichoaktyvios medžiagos, e, laboratorijos. E, dažnai atkeliauja tos medžiagos iš Kinijos, žaliavos ir vyksta e, taip pat kitur gamyba Europoje. Jau kalbėsime apie kanapes. Ačiū Jums už šią skaidrę. Tai yra labiausiai paplitęs narkotikas Europoje padaugėjo taip pat poreikio e, gydimui kanapes skirti, atsirado daug e, inovacijų tiek produktuose, tiek formuose, e, naudojimo sistemose taip pat globalios tendencijos keičiasi. Tik, tikriausiai girdėjote, kad praeitą savaitę ir šią savaitę Kanada, Senatas ir parlamentas patvirtino naujus teisės aktus skirtus legalizuoti kanapes. JAV taip pat e, priimta kai kuriuose valstijose atitinkami sprendimai ir Europoje, kai kuriuose šalyse bei Šveicarijoje vyksta diskusijos apie kanapes, jeigu 0,2, mažiau negu 0,2 procento THC e, bus e, sudėtyje, tai bus legaliai galima pardavinėti kanapių produktus. Ir taip pat Niderlanduose vyriausybė nutarė mm, imtis tam tikrų veiksmų rengiamas bandomasis tyrimas dėl kanapių taip vadinamosi kavinėse. Žinome, kad yra tam tikrų problemų dėl tos Niderlandų tolerancijos sistemos. Ir dėl daug e, yra poslinkių už ES ribų, bet e, narkotikų situacija pasikeis ilgalaikė perspektyva ir Europos Sąjungoje. E, jeigu pažiūrėsime į kanapių vartojimo modelius ir kitas situacijas, matote, kaip viskas yra, tą rodo šis skaidrė. Kitos naujosios psichoaktyviosios medžiagos 51 nustatyta 17 metais. E, maždaug 350 medžiagų, iš viso 350 kažkur Europos rinkoje pernai e, aptikta medžiagų, iš viso 670 medžiagų yra e, kontroliuojama per ankstyvojo perspėjimo sistemą. Matome, kad sumažėjo tų medžiagų nustatymos lyginant su 14 metų šuoliu į viršų, bet matome, kad vis daugia mirčių ir labai stiprių apsinuodijimų e, sintetiniai opioidai, pavyzdžiui, kelia labai rimtą problemą. Jie atkeliauja, pavyzdžiui, iš JAV ir kitur. Taip pat problema egzistuoja kai kuriuose šalyse kalėjimuose dėl sintetinių kanabinoidų. E, kitur mes tos problemos nematome, kai kur e, yra mirčių e, apsinuodimų stiprių, taip pat žmonės vartodami tas medžiagas pradeda save žaloti ar yra E, persekiojimo atveju. Ir pavyzdžiui, medžiaga, medžiagos, kurios gali paprasčiausiai būti užbarstytos ant popieriaus ar medžiagos ir tokiu būdu įneštos į kalėjimus. Noriu pasakyti, kad kalėjimas yra ta arena, kur galima spręsti su narkotikų vartojimu susijęs problemas. E, perdozavimas yra labai rimta problema. E, žmonės, e, narkomanai išeina iš kalėjimo, paskui vėl jie pradeda e, naudoti, vartoti narkotikus didesniais kiekiais ir, pavyzdžiui, jeigu jie opiatai, opiatus naudoja, gali lengvai perdozuoti. Toliau, kaip sumažinti apimti mirtis dėl perdozavimo. 16 metais 9 tūkstančiai žmonių mirė nuo perdozavimo. Ir galiu pasakyti, tai yra e, palyginti nebloga naujiena, nes jeigu linksime e, mūsų situaciją su JAV, tai 66 žmonių už pernai nuo perdozavimo mirė. 66 tūkstančiai žmonių. Ir Pirmiausia, tai susijęs su heroinu ir kitais opioidais, taip pat sintetiniai opioidai, fentanilą galima paminėti, taip pat yra ir vaistų. Ir vienas iš didžiausių iššūkių mums yra ir galiu pasakyti, kad kai kuriuose valstybėse narėse pasiekti jau labai nemažai. Tai yra analoksono vartojimas ir E, Libės komitetui noriu pasakyti, kad mes su Europolu sprendžiame e, šią problemą ir kai kuriais atvejais galima apsinuodyti vien e, su fentanilais patiriant kontaktą. Baigdamas dar noriu pateikti keletą duomenų. Mes bandome įgyventinti 25 metų strategiją mūsų agentūros ir siekėme pateikti daugiau paslaugų ir parengėme 64 mokslinius tyrimus, 20 mokslinių straipsnių ar skyrių, knygas e, pateikėme. 30 ataskaitų pagal šalis, tai yra visiškai naujas mūsų produktas, mes kalbame situaciją valstybėse narise atskirai, bet taip pat e, žiūrime į naujas situacijas. Trys labai dideli leidiniai pernai ataskaita apie narkotikus ES, taip pat Europos gairės e, reaguojant socialinėmis sveikatos apsaugos priemonėmis ir 17 metais taip pat uh, paskelbėme dar vieną ataskaitą apie narkotikų. Ir apie tą tamsų į tinklą internetinį. Ir e, matomumas mūsų agentūros daugiau negu milijonas e, apsilankimų mūsų interneto puslapyje buvo užfiksuota taip pat daugiau negu 150 tūkstančių vaizdo klipų uh, E, pa, pasižiūrėta 190 kar, tūkstančių kartų ir e, paslaugos mūsų politikams 53. E, dalyvavom 53 renginiuose ir daugiau negu 300 mokslinių išvadų pateikėme, taip pat dalyvavome įvairiuose renginiuose. Mūsų paslaugos praktikams e, apmokėme daugiau negu šimtą žmonių užsimančių stebėseną, taip pat 326 teisės saugos pareigūnų kartu su CEPOL dirbome, taip pat surengėme e, šeštąją vasaros mokyklą, 51 e, dalyvis buvo iš 25 šalių toje mūsų mokykloje. E, galiausiai e, veiklos rezultatai e, pagerėjo. Mes pirmiausia stipinome stebėseną, kontrolę to, kaip įgyvendame darbo programą, įgyvendame 97 procentus visų numatytų veiksmų pagal L1 tikslą ir pagerinome L2 prioritetų gyvenimą iki 95 procentų ir L3 e, kategorijos prioritetai 67 procentai. Tai yra vienas iš geriausių mūsų rezultatų lyginant su ankstesniais laikotarpiais. Taip pat organizacinė struktūra mūsų agentūros pasikeitė. Po to, kai buvo patvirtinta strategija, sukūrėme viešosios visuomenės sveikatos skyrių dėl pinigų Aš norėčiau pateikti klausimą jums prieš baigiantis šiam posėdžiui 37 nėra laiko, kad galėčiau visų jūsų paklausti, ką jūsų nuomonė reiškia. Tas skaičius 37 centai, tik tiek mes nepanaudojame iš 17 metų biudžeto. Taigi mūsų geriausias rezultatas tai yra ir antrus metus iš eilės mes šimtų procentų e, įvykdome e, biudžetą, įgyvendame biudžetą. Labai gerai e, naudojamės mokėjimais, 94,7 procentai, taip pat perkeliama veikla 94,6 procentai procentai lėšų panaudojama 1,16 e, procentų procento punktų atšaukta tiek e, asignavimų įsipareigojams, tai yra vienas iš žemiausių mūsų skaičių rodiklių, e, slengsnė riba, kaip žinia, yra 5 procentai. Taigi norėjau papasakoti Jums apie tai, kad mes teikiame daug įvairių paslaugų, ne tik informaciją teikiame, bet kaip matote, komisija siekia uh, E, išlaikyti savo įsipareigojimus, e, dirbti rezultatyviai, e, pagerinti savo veiklą ir pagerinti atskaitomybę. Dėkuoju Jums, iš karto steiksiu žodį komiteto nariam. Ponas Boni rengia pranešimus apie naujasias psichotropinės medžiagas. Žodis Jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kaip visada noriu padėkoti direktoriui už puikų uh, pristatymą. Manau, kad ir pranešimas e, gerai parengtas. E, e, jūsų pristatymo paskutiniai daly kalbėjote apie agentūros veiksmingumą ir, ir efektyvų darbą. Tai labai svarbu. Bet man akivaizdu, kad daugiau reikia dar padirbėti narkotikų prevencijos narkomanijos gydimo srityje. E, bet jūs paminėjote, kad e, duomenų e, prieinamumas, kai kalbam apie naujas psichotropinės medžiagas, gerėja, gavome daugiau duomenų, bet ypač svarbu gauti informaciją apie paklausą. Jūs paminėjote Europos laboratorijų ir gamintojų vaidmenį Taip, jeigu išlaikysime tos rinkos santykius, e, tai, e, tai jeigu juos geriau stebėsime, tai tada galėsime nuspėti tam tikras ateities, inspekt, e, ateities tendencijas. Tas pas pasakytina ir apie licencijuotų vaistų panaudojimą narkomanijos tikslais ir gal galėtumėte pasakyti plačiau, ką, kaip jūs kovojate su tokių vaistų apyvartą. Toliau, e, psichoaktyvės medžiagos yra įsigijamos dažniausiai e, internetu. Kaip galima būtų e, tinkamai stebėti e, tokias tendencijas? Sakoma, kad e, dabartinių esamų priemonių nepakanka ir kad e, geresnės stebėsina turėtų taip pat atsižvelgti į tai, kaip e, tos medžiagos yra vartojamas. E, reikia neatsilikti nuo pokyčių vartojimo mechanizmuose ir ką ES lygių galima būtų nuveikti tuos stebėsinos e, įrankius tobulinant, kad galima geriau būtų apibrėžti paklausą ir tų naujų psichoktyviųjų medžiagų, bet taip pat ir narkotikų vartojimo tendencijas. E, reikia, aišku, kalbėti ne vien tik tai apie duomenų e, surinkimą, rinkimą ES, bet ir kitose valstybėse. Dažnai užmirštama, kad e, narkotikų problema yra pasaulinė, ir e, kad e, nepripažįsta sienų. E, reikėtų geriau dirbti su kaiminėmis šalimis, tiek joms padedant, bet taip pat ir pasinaudoti informaciją, organizuojant prevencinės priemonės Europos Sąjungoje. Matyt, reikėtų kviesti žmonės pagal kaiminystės ir plėtros politikos veiksmus ir keistis informaciją su jais, e, įtraukti juos į bendradarbiavimą. E, aš pats dirbu e, delegacijose draugystės su Ukraina ir Moldova, manau, kad juos įtraukti būtų svarbu. Na ir dar vienas dalykas, jūs minėjote, kad yra teigiamų poslinkių susijusių su perdozavimo mirčių skaičiaus mažinimu. Uh, taip pat e, mažinant prieigą prie e, antidotų, antiopioidinių antidotų panaudojimų. Tai jūs taip pat paminėjote, kiek naujų psichoaktyvių e, medžiagų yra užregistruota. Bet aš norėjau paskutinį klausimą apie ankstyvojo Mm, įspėjimo sistemą. Aš esu tikslas, kad jūs esate pasiruošęs pradėti ją naudoti, bet norėčiau išgirsti iš jūsų paties daugiau apie tai. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Jurek. Labai ačiū, ačiū už labai įdomius duomenis, ypatingai apie naujus reiškinius, kurie atsiranda kasdieną. Džiaugiuosi, kad sugebate uh, E, efektyviau aptikti e, tas naujas medžiagas, tuos naujus dalykus, bet e, taip pat mane domina ir policijos vaidmo. Ką Jūs galėtumėte pasakyti apie teising, teisingumo sistemą, ką galėtumėte pasakyti apie teismų bylas ir sprendimus bylose susijusiose su narkotikais, taip, su jų gamyba ir platinimu. Taip norėčiau išgirsti, kokie griežti tie nuosprendžiai yra, ar egzistuoja kažkoks modelis, ar panašumai ar skirtumai, kaip skirtingos valstybės narės reaguoja į tai. Na ir dar vienas klausimas iš mano pusės. Norėjau e, tik pirmininkui pasakyti dėl ankstesnės diskusijos, e, kad jis e, e užėmė, užėmė tam tikrą poziciją dėl e, mūsų posėdžiuose vartojimų išsireiškimų, e, kalbos. Aš e, čia turiu galvoj Anos Gomeš pasisakymą. Ar iš tikrųjų reikėtų mums pritarti tokiam standartui? E, Dėkuoju e, ponui e, Jurekui. E, labai savalaikiškai jūsų buvo pastaba, nes dabar steiksiu žodį kaip tik poniai Gomeš. Dėkuoju, aš ir pradėsiu nuo to. Aš noriu tik pasakyti, kad nieko nepavadinau fašistu. Aš tik tai kalbėjau apie situaciją, kurią matome Vengrijoje ir kad ten matome tam E, tikrų fašizmo e, bruožų. E. Ir aš savo pasakymą neatsimu. Deja, ne vien tik tai Vengrijoje matome apraiškų, kurias aš ir vadinu fašistinėmis. Ir beje, ir pono Salvini veiksmus susijusius su Romų tautybės piliečių išvarimais aš esu pavadinęs E, fašistiškais. E, ar jie ką nors įžeidžia? Ne, įžeidžia tai, kad tai vyksta ES valstybėse, kurios turėjo pasimokyti iš praeities. Dėkuoju direktoriui už tai, kad atvyko pas mus, labai aiškus, e, aiškiai ataskaita. Bet vis tik turiu keletą klausimų, kuriuos norėčiau, kad jūs paaiškintumėte. Aš manau, kad e, jūsų e, centro e, darbas yra labai svarbus Europos Sąjungai. Norėčiau grįžti prie jūsų pasisakymo apie tuos 37 centus E, kokie yra svarbiausi agentūros poreikiai šiuo metu? Ar eina kalba apie pinigus, ar apie personalą? Akivaizdu, kad jums reikia labai aukštos kvalifikacijos personalo, reikia tada tiem žmonėms ir sumokėti, o gal rūpi ir pinigai, ir personalas. Na, bet kalbant apie pačią ataskaitą, paminėsiu Kiniją, jūs paminėjote ES e, ir Kinijos reglamentavimą. Ar yra apskritai kažkoks reglamentavimas, kai Libė komitetas lankėsi Kinijoje prieš keletą metų e, ir šis klausimas buvo darbo tvarkėje, iš e, Kinijos valdžios pusės sulaukėme tokio ignoruojančio E, požiūrio. E, jie sakė, čia ne Kinijos problema, jeigu kažkas importuoja mūsų laboratorijų produkciją, tai yra jų problema. E, toliau jūs paminėjote tai, kad e, e eksporto maršrutuose atsiranda tam tikrų korekcijų, kai kalbam apie narkotikų kontrabandą. Ir aš e, noriu paklausti, ar jūs palaikote, ar, ar jūs e, jaučiate kažkokią sąsajas e, tarp žmonių gabentojų iš Šiaurės Afrikos ir narkotikų prekeivių? nes tiesą sakant, e, tie žmonių gabentojai tuo pat metu yra ir narkotikų prekiautojai tuose šalise, kur jie veikia. E, jūs dirbate e, Lisabonoje, Portu... Portugalija yra mano valstybė, aš manau, kad ten egzistuoja rimta problema kontroliuojant galbūt ne pagrindinius oro uostus, bet mažesnius, antrinius aerodromus, tai yra labai patraukli platforma e, tradicinėms e, Latino Amerikos, bet ne vien tik tai iš Latino Amerikos e, veikiantiems narkotikų kontrabandistams. Ar pavyksta bendradarbiauti su Portugalijos policija šiais klausimais? Būčiau dėkinga už informaciją šio klausimo. Na ir dar vienas klausimas. Ar, ne, ar matote sąsajas tarp tų plantacijų, kurios, taip sakant, yra auginamos e, tariamai e, medicinos tikslais ir e, ar yra e, sąsaja tarp to, tarp tų plantacijų, ploto augimo ir narkotikų paplitimo Europoje? Dėkui, klausimas apie Lisabonos ryšius. Na ir pagaliau Žodis ponui Koelijo. E, šiame, šioje ataskaitoje matau keletą nerima keliančių e, detalių, faktų. E, pirmiausia, dėl e, narkotikų prekybos išaugimo e, e, Europoje, dėl kokaino e, tiekimo padidėjimo, taip, nepasiekta 2014 metų riba, kai ten buvo e, E, tų medžiagų e, atgabenimo pykas, bet mes matome, kad atsiranda naujų psichoaktyvių medžiagų. Aš prisimenu pereitų metų diskusiją dėl e, mirčių dėl perdozavimo. Pereitais metais mirčių skaičius smarkiai išaugo. Žinoma, lyginant su JAV, galbūt skaičiai yra mums palankus, vis tik tai per daug perdozavimo atvejų. Na ir dar vienas dalykas, ką reikėtų paminėti. E, akivaizdu, kad yra problemų, kada žmonės išeina iš kalėjimo, e, jie, e, taip sakant, pripranta prie mm, narkotikų būdami kalėjime, Bet e, tai jau yra ne Europos Sąjungos e, problemas, o e, JAV problemas. Bet kuriuo atveju noriu padėkoti agentūros direktoriui už aukštą pateiktos ataskaitos kokybę ir dar padėkoti už puikų agentūros darbą. Aš, aš dar kartą akcentuosiu ponė e, Koelio, bet e, kalbant apie visas e, agentūros ataskaitas, visada iškyla klausimas, kodėl toms ataskaitoms nesteikiama daugiau politinio atspalvio. Labai dažnai politikai, taip sakant, diskusija remiasi ne tiek faktais, kiek, kiek politizuotais dalykais. Dabar mano paties šalyje užvirė diskusija dėl kanapių panaudojimo, gydant, gydant labai rimtai sergantį vaiką. Ir e, tada įsileidžiama į e, ne esminės diskusijas, o apie anegdotinių atvejų aptarimą. Man atrodo, kad mums reikia daug e, rimtesnių diskusijų. E, ir aš tikiuosi, kad mūsų komitetas, ir aš noriu padėkoti keturiems komiteto nariams, kurie pasiliko e, ir dalyvavo šioje diskusijoje. Noriu padėkoti jiems, kad jie šeši nariai aukštai įvertino agentūros ataskaitą. E, na tai e, šeši e, nariai iš viso savęs neįskaičiavau, matyt, nelabai aukštai save ir vertinu. Bet jeigu rimtai kalbėtume, tai šios ir pereitos ataskaitos duomenys kelia didžiulį nerimą, matome tam tikrus pokyčius Europos visuomenėje. Uh, visi, kas stebi, kas vyksta jungtinėse valstijose, e, prie jų sienų, turėtų suprasti, kad e, narkotikų situacija iš tikrųjų gali pakeisti labai daug e, tame, kaip, kaip egzistuoja, kaip funkcionuoja visuomenė. Aš esu tikras, kad ir mes čia ES Lygiai taip pat galvojame, galbūt daugiau reikėtų, taip sakant, bendrų veiksmų ir e, aš manau, kad jūsų ataskaita labai gerai atspindi esamą situaciją ir nubrėžia e, tolimesnius veiksmus. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju visiems nariams už klausimus ir pozityvius komentarus. Taip pat kolegos stebi mūsų šį posėdį ir tiesiogiai. Ir noriu iš karto pasakyti, kad pozicijos komentarai tenka aišku ir jiems, nes, žinoma, čia ne mano vien darbas, čia dalis komandos darbas. Mes turime komandą, kur renkia visą šią informaciją ir mes siekime pagerinti situaciją tų žmonių, kurie vartoja narkotikus. Manau, pirmininkė savo komentaruose jūs labai gerai apibendrinote klausimus, kuriuos uždavė nariai. Taip, dabar prie klausimų, ponas Boni. Ačiū pirmiausiai pasakyti, kad ką galime daryti plėtojami naujus būdus rinkti duomenis, tai, bet tai taip pat liečia ponios Gomeš klausimus. Tai šiuo metu darome tai, ką galime su tuo, ką turime. Na ir šitas pusės mes turime labai daug, Tačiau kita vertus, tie duomenys dinks ateityje, jeigu nerasime naujų priemonių. Pavyzdžiui, buvo minėtas nuotikų vandens e, tyrimas, tai yra labai papildoma epidemiologinė, labai gera papildoma epidemiologinė priemonė. Taip, panas Boni minėjo kitas priemonės. Taip pat mokyklų stebėjimo yra tarnyba. Kitas dalykas, pastaruoju metu buvo daroma europinė internetinė apklausa įtraukant vis daugiau valstybių narių. Taigi mes atnaujiname savo įrankius, pristaikome ir, na, aš pasakyti, kad prieš 25 metus, kai mes buvome įsteigti, tai turime paruošti duomenys dėl to, kad tik nebuvo jokių duomenų. O šiandien jau turime tuos įprastinius duomenų rinkinius, kurie yra sistemos ašis. Bet jeigu vien tik jais remsimės, tuomet negalėsime pasakyti visos tos informacijos, kurią šiandien galime pasidalinti apie tai, kas keičiasi. Taigi iššūkis mums štai koks. Turime įrankius, turime metodologiją, pavyzdžiui, yra nuotekų vadės epidemiologinis projektas. Taip pat e, duomenys renkami iš skubios pagalbos priimamųjų ligoninėje. Visą tai finansuojama iš ES biudžeto, tai labai gerai, tačiau kažkada tai pasibaigs ir turbūt finansuoti nebus galima tai iš naujo. Galėtume sudaryti, bet, bet to nėra mūsų įgaliojimuose ir ne, neturime tam lėšų. Tad vienintelis mano prašymas dėl biudžeto kitiems metams ir būtų toksai. Turbūt atsiminsite, kad prieš du metus parengėme didelę, didelį pranešimą. SPAT. Apžiū, e, SPAT tai buvo e, peržiūra. Ir Švedija finansavo šią programą. E, komisija valstybės narės nu, pamanė, kad mes turime perimti šį mokslinį darbą Home dektatas mus remia papildomais 100 e, tūkstančių eurų. Bet vis tai buvo gerai, tačiau Europos biudžeto direktoratas nepalaikė Home direktorato šio prašymo kitiems metams ir tai ir bus problema, nes kitą metą kaip tik tai kampanija valstybės narise. Tad sudurime su galimybė, jog nebus galimybės atlikti, aplos, e, atlikti tyrimo, išnaudotų duomenų Prašėme tą pačią biudžetą kaip pernai, tad jeigu būtų galima vėl gauti 19 metams biudžete tuos 300 tūkstančių eurų, tai būtų labai gerai. Toliau kalbant apie vidutinį ilgą laikotarpį, vyks dar diskusijos dėl to, kaip būtų galima plėsti ir gilinti agentūros e, įgaliojimus ir taip pat numatyti papildomą biudžetą papildomiems duomenų rinkimo būdams tiesiog yra tam tikrų duomenų būdų rinkimų galimybių, kurių prieš 25 metus niekas, e, kurios niekas nežinojo. Didėjai duomenys ir kiti panašus dalykai. Toliau. Tarptautinis bendradarbiavimas. Mes labai aktyviai bendraujame su potencialiomis kandidatėmis šalimis ir šalimis kandidatėmis. Turime atskirą projektą, kuris finansuojama atskirai iš komisijos. Taip pat turime naują projektą, ES narkotikų stebėjimas prasidės kitą met, sausio mėnesio. Stebėsime dar šias šalis. Taip pat atsako į panis Gomeš klausimą. Bus dėlių pokyčių šioje programoje. Komisija numato, kad bus galima taip pat stebėti ir kaimynų kaimynus. Ir čia noriu atsakyti jūsų klausimą. Žinoma, kad pavyzdžiui, subsaharinės Afrikos keliuose matome, kad kartais Hašišas yra kontrabanda gabenamas, dažnai gabenamas iš Maroko į Libiją, Egiptą, tačiau taip pat ir iš to pietinio regiono gabenamas. Ir taip pat matome, kad yra tam tikrų sąsajų tarp e, prekybos narkotikais, ginklais ir žmonėmis, nors vis tik tai labiau yra daroma oportunistiškai, tai nėra įprastinė darbo metodai, tad reikia stebėti, ka, ka, ar tai nesikeis, kad būtų galima geriau saugoti Europą, Europos piliečius. Ir tai yra viena iš temų, kurį norėtume įtraukti į šį projektą. Toliau. Taip, dar pamiršau paminėti. Bet kokios rekomendacijos, kurias norite išsakyti, aš taip pat prašysiu kolegų iš Lisabonos, kad atkreiptų dėmesį, tai vyksta šešis metus kaip tik e, MCDD veiklos tyrimas. Dabar į tai sureaguoti. Toliau. Ponas Jurek išsakė gerų pastabų. Aš atkaip dėmesį į tai, kad e, kitą savaitę prašysiu kolegų, kad jų atsiųstų jums visą išsame informaciją. Kol kas vaistų neturiu. Na, turbūt geriau visą taip aptarti trumpiau. Turime kai kurios rodiklius DMO, tai vadinasi. Turime taip pat statistikos. Tačiau taip pat supratome, kad vis dalį informacijos galime surinkti. Nežinome visų, vis, nežinome visos informacijos apie valstybių narių teismų praktiką. Tačiau Home direktoratas atliko tyrimą, finans, e, finansavo tyrimą apie bausmes. Galėčiau pasakyti, kad jūs beje kalbėjote apie areštus ir konfiskuotus kiekius. Norėjau pasakyti, kad kurios šalės ir, taip pat ir didžiosios šalės nepateikė informacijos apie konfiskuotus kiešius. Nei kiekio, nei kokybės nepateikė. Taip pat nei, nepateikė, kad informacija apie kainą ir apie grinumą. Na, nenorime dabar nieko gėdinti, šalį pagrindų bendraujame ir taip pat kitą savaitę šio klausimo imsis ir taryba. Tiksliau valdyba. Taigi tikrai dar yra ką pagerinti veikloje. sunku sukurti naujus rodiklius, sunku rinkti naujus duomenis, tačiau mes naudojame tai, ką pasiekėme, kuo geriau. Toliau ponios Gomeš klausimas. Jau uždalies atsakytas klausimas. Norėčiau pasakyti, kad e, kai buvau paskirtas šios pareigas, stengiuosi dirbti pragmatiškai ir aš nepradėjau nuo to, kad prašyčiau naujo papildomų biudžeto, bet aš vis pirma ieškojau, kaip pagerinti mūsų veiklą ir užtikrinti geresnę vertę ir daugiau paslaugų. Ir manau, kad mes judame gerą kryptimį bent jau taip kaip planavome, turėjau pasakyti, 9 metams būtų labai gerai gauti tos 310 tūkstančių eurų, kurie buvo sumažinti. Tai tikrai mums leistų užpildyti tam tikrą trūkumą bent jau kitiems metams. Nes paskui bus keičiamas reglamentas, taigi yra toks laikinas trūkumas. Toliau dėl 2 metų finansinės programos siūlyčiau dabar diskusijos apie tai nepradėti, galėčiau pateikti informaciją raštu apie tai ir taip pat būsiu pasiruošęs atsakyti su klausimus. Klausėte apie Kiniją. Na, kiek mes žinome, panas Duprė šiandien man kalbėjo apie tai, kad e, nors Kinija dažnai gali viską puikiai kontroliuoti, tačiau štai uh, E, šių medžiagų negali kontroliuoti. Tos įmonės atsiranda ir dinksta. Kas dar svarbu, tai kad tos medžiagos dėlis kiekis gabenamos į Europą. Ir tokiame, pavyzdžiui, uoste kaip Rotterdamas 30 tūkstančių konteinerių kasdieną yra perkrūnama, tad labai sunku vis tai kontroliuoti. Toliau bendravimas tarp agentūrų, jau apie tai užsiminiau kalbėdamas apie priekybos žmonėmis. Praėjusią savaitę buvo specialus posėdis. E, Visos agentūrų direktoriai, kurie siera su teisingumo ir vidaus reikalais, susitiko, derino veiklą. Buvo taip pat aptas ir, ir priekybos žmonėmis klausimas. Taip pat noriu padėkoti visiems ir ponui Kalijo už komplimentus. Na, ne visus, ne visus galiu atsakyti, tai kelt klausimus ir komentarus. Bet jau baigsiu pasisakymą, tik norėčiau dar sureaguoti tai, ką sakė e, pirmininkas. Taip yra dar ir kanapių klausimas, taip pat medicinių kanapių klausimas, taip pat nedaug THC turinčių kanapių klausimas. Ir JAV bei kitos kairios valstybės, Kanada, Urugvajus taip pat svarsto šios klausimus, kurie dabar labai yra aktualūs. Uh, Mes bandome būti kuo aktyvesni šiais klausimais, dalins informaciją ir norime visuomet pateikti įrodymų, kad tiesiog nebūtų dalinamas vien tik tais geromis mintimis. Prieš porą savaičių buvo paslėptas mūsų dokumentas, mano galva tai yra labai naudingas indėlis. Ten aptarta, kaip, kokį poveikį galėtų turėti kanapių rinkos legalizavimas kai kuriuose šalyse. Taip pat, kaip gali, kokiu problemu gali kelti kanapių vartojimas. Taip pat atliekamas nauja, atliekama nauja, nauja plataus masto peržiūra. Čia su kolegomis turėsiu Lisabonoje dar pasitikrinti, ar jau galime tai išplatinti. Tai plati peržiūra dėl to, kokios um, terapeutinės, kokias, na, medicinės, e, kokią medicinę paskirtį galima naudoti kanapės. Ir manome, kad mums tenka užduotis dalintis objektyvę informaciją apie tai, turbūt vėliausiai kitą metą paskelbsim informaciją, kaip galima būtų geriau reglamentuoti kanapių rinką Na, nenoriu daugiau užimti jūsų laiko. Dėkoju visiems už klausimus. Norėčiau taip pat atkreipdėmės, kad MCDD bus delegacija spalio mėnesį. Ir tad, norėčiau pasakyti, kad tikrai taip pat ir jūsų pranešimas labai laiku. Ir dėkoju ir jums, ir jūsų kolegams, kurie stebi viską per transliaciją. Taip pat dėkoju ir kolegoms, kurie domisi šio klausimu manau, ponas Koelio labai elegantiškai jūs padėkojo, padėkojo agentūrai už darbą. Galbūt esu tai jau anksčiau sakęs, na, turbūt nereikėtų daug kartotis. Aš norėčiau pasakyti, kad iki parlamento sesijos pabaigos bandysime daugiau padirbėti su kolegomis, kurie to domisi. Galbūt bandysime kažką, kažką nuveikti tada, kai bus daugiau laiko, daugiau narių, nes vis tik tikrai matome tam tikrų šokiruojančių elementų, taip pat ir su ponu Boni vyko diskusija dėl prevencijos. Taigi dar kartą dėkoju ir tuoj baigiu šis dienos posėdį. Dėkoju. Kitas posėdis rytoj ryte, kolegos, nuo 9 ryto. Thank you very much. Thanks